connu. Hein, oui. bon, très bien, je vous remercie de prendre. Ačiū, kad ponas Sirkarski, kaip jums yra žinoma, negalės e, e, pradėti mūsų posėdžio, jei jis galės, jisai prisijungs vėliau ir jisai paprašė, kad aš pirmininkaučiau šiam e, Žemės ūkio komiteto posėdžiui. Kaip jūs nusprendėte vakarą, kaip jums yra žinoma, mes siūlome pakeisti darbo tvarkę, šiek tiek sukeisti vietomis e, e, nagrinėjimus pranešimus. Mes pradėsime nuo aštuntojo punkto, po to perėsime prie devintojo punkto. Ir po to prie, perėsime prie septintojo pranešimo, o po to dirbsime pagal e, e, darbo tvarkę. Ir po to baigsime 10 ir 11 pranešimais. Taigi, aš siūlyčiau pradėti darbą ir iš karto pereiti prie pirmojo nagrinėjimo pranešimų. Tai yra aštuntasis darbo tvarkės punktas. Tai yra kova su uh, nesažininga uh, komercinė praktika. Uh, įmonių santykiuose e, tiekiant maisto produktus. Jums yra žinoma, kad mes apie šį pranešimą jau kalbėjome, jau keitėmis nuomonėmis. Komisija pristatė mums e, šį dokumentą. Daug kas pasisakė ir norinčių pasisakyti buvo labai daug ir mes negalėjome baigti diskusijos laiku. Mm. Taigi šiandien mes norėtume sugrįžti prie šio pranešimo ir e, norime leisti kolegoms išsakyti savo nuomonę. Taigi dabar aš siūlyčiau pradėti nuo ponios Biurik. Dėkuoju Jums už tai, kad pas mus atvykote. Gal Jūs galėtumėt mums šiek tiek pristatyti šį pranešimą dar kartą, Ir e, jūs gal, galėtumėt sureaguoti anksčiau kolegų išsakytus klausimus ir po to mes galėtume apibendrinti diskusiją, komisijos e, atstovai galėtų mums po to apibendrinti tai, kas paprastės. Taigi, ponia Būry, prašau. Uh, pleased, uh, mm, Dėkui, pirmininkė, komisija džiaugiasi, kad vėl gali sugrįžti ir pratesti diskusiją, kuri prasidėjo šiek tiek daugiau kaip prieš savaitę. Pereitą kartą, žinoma, mes labai atidžiai pasižymėjome visus komiteto išreikštus būkštavimus ir nerimą. Viską suprantame ir ypatingai e, tas mintis, kurias buvo išsakytos apie nesažiningą praktiką, e, ir jos galima poveikį smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Būtent apie tai mes ir parengėme savo komunikatą. E, komisija visų pirma deklaravo, kad ji stengiasi spręsti tos nesažiningos praktikos problem, problemas. E, e, du paskirtieji nauji komisijos nariai yra taip pat pabrėžę, kad yra pasiryžę tas problemas spręsti. Tad komisijos politinė žinia labai aiški. Žinome, kad problema egzistuoja ir komisija yra pasirengusi ją spręsti. Grįžtant prie pereito karto pastabų. Turime būti realistiški. Nuo 2010-ųjų padėtis šiek tiek pasikeitė. Kai kas sakė, kad niekas nepasikeitė, bet iš tikrųjų taip nėra nuo 2010 metų padėti šiek tiek pagerėjo. Aiškiai visi suinteresuotieji pripažįsta, kad tos problemos egzistuoja ir kad tuos barjerus, tas kliūtis reikia šalinti. Mes pateikėme taip pat ir tiekimo grandinės iniciatyvą, apie kurią jūs aišku žinote, bet klausimas, ar tos iniciatyvos pakanka, ar ji gali išspręsti visas esančias problemas. Komisijos požiūris yra paremti tiekimo grandinės iniciatyvą, kadangi dabartinėje situacijoje ji yra pravarti. Problemų pripažinimas, Tai, kad suinteresuotosios šalis yra pasirengusios ją spręsti, yra žingsniai tinkama kryptim. Bet komisija taip pat galvoja, kad mes neturim remtis vien tik tiekimo grandinės iniciatyva. Nemažai deputatų diskusijos pradžioj aiškiai pasakė, kad reikia žiūrėti toliau negu tiekimo grandinės iniciatyva ir žiūrėti, ką dar reikėtų keisti. Taigi komisijos komunikate akcentuojamas klausimas, ką valstybės narės daro įgyvendinimo prasme. Ar jos turi nepriklausomas institucijas, kurios galėtų stebėti tai, kas vyksta praktikoje? Mes akcentavome, kad e, reikia užtikrinti skundų konfidencialumą, kad tyrimai būtų vykdomi nepriklausomų institucijų ir kad juos atlikus galų gale būtų taikomos sankcijos. Kai kurie kolegos klausė, kaip įvertina komisija valstybių narių darbo veiksmingumą. Komisija ne vien tik tai skaičiuoja skundų, pateiktų skundų skaičių. Mes norime ir stebime, kas iš tikrųjų vyksta realybėje. Žiūrime į vidutinių ir smulkių įmonių situaciją ir žiūrime, ar valstybės narės veiksmingai veikia jas gindamos. Mes žinome, kad labai aiškiai matome, kad dėrybinės galios yra ne vienodos. Komisija pereitą kartą neatmetė tikimybės, kad gali prireikti atskiro teisės akto problemai spręsti. Mes tik sakome, kad dabar kol kas reikia pažiūrėti, kaip veiks tiekimo grandinės iniciatyva ir reikia įvertinti tai, ką daro valstybės narės. Taigi mes, taip sakant, tos problemos į stalčių nepadėjome. Tai tebelieka komisijos vienas iš svarbiausių prioritetų, kaip paskirtieji komisijos nariai ir sakė, ir iki 2015 metų komisija yra pasiruošusi pateikti ataskaitą dėl tiekimo grandinės iniciatyvos, kaip jinai suveikė ir kiek efektyvios yra taikomas sankcijos. Dėkui. Oui, merci, Madame Bury, pour ce... Dėkuoju, poniai Berai, už e, šį pranešimą. Dabar siūlau pradėti diskusiją. Kai nemažai kolegų noriu pasisakyti. Ponia Müller yra pirmoji. Dėkuoju. Dėkuoju, pirmininkė. Man įdomu būtų sužinoti, ką komisija mano apie monopolių tyrimo komisijos darbą Vokietijoje. Ir kaip įvertina nacionalinės procedūras. Gal komisija galėtų papasakoti mums apie tai, e, kokiu priemonių įmamasi konkrečiuose valstybėse narėse. Nes e, akivaizdu, kad nes mes turime tam tikrų taisyklių, kurios yra e, taikomos, norint užkirsti kelią neteisingiams įmonių susivienimams ir monopoliams. Dėkoju. Toliau ponas Ultima. Dėkuoju, pirmikė. Kai aš pradėjau čia dirbti, tik 127 įmonės norėjo dalyvauti šioje tiekimo grandinės iniciatyvoje ir todėl aš norėčiau paklausti komisijos, kaip jie atrodo, ar ta iniciatyva pasiteisins, ar jį veiks ir kaip jie ketina um, uh, užtikrinti, kad joje dalyvautų kuo daugiau uh, įmonių. Ponas Bovė. Uh, Dar kartą komisija perskaitė mums pranešimą ir tai yra tik tai e, pageidavimų sąrašas. Tol, kol mes neturi, neturėsime teisės akto projekto, negalėsime nieko daryti. Mums pirmiausia reikia turėti teisėkuros e, tekstą. Jūs ką tik pasakėte, kad po sus, e, įvykusio susitikimo, pasitarimo su suinteresuotomis šalimis, jūs pamatėte, kad e, įmonės nenori dalyvauti šioje iniciatyvoje, ypač tie, kas užsijima e, gyvulininkystę. Tam, kad mes galėtume veiksmingai kovoti su nesažininga praktika, mums reikia viską tvirtinti teisės akte. Tik tai taip mes užtikrinsime, kad kas nors keisės. Jei neturėsime teisės akto, mes tikrai nieko nepasieksime. Ir, ir Dabar apie e, monopolius ir e, verslo koncentravimą. Ankstesnis e, komisijos narys kalbėjo apie galimas platformas, kurios galėtų būti naudingos MVI ir gamintojams. Ir aš norėčiau paklausti komisijos, ar, ar komisija ėmėsi kokių nors veiksmų dėl to. Jeigu neturės konkretaus atsakymo, tuomet iš vis nieko apie nėra apie ką kalbėti. Uh, Jei mes norime realiai ką nors keisti, reikia pirmiausia padaryti viską, kad ūkininkai nebebijotų. Ir reikia kažką daryti ir su energijos ištekliais, ir, ir uh, su energijos kaina, ir su uh, trašomis, nes tai yra taip pat labai svarbus veiksniai. Prane, uh, Europos parlamentas priėmė pranešimą didelę balsų persvarą ir mes tenai kalbėjome apie gamintojų uh, E, e, ir priekeivių vaidmenį, bet taip pat minėjome ir tiekėjus, kurie e, tiekia įvairias priekes gamintojams, nes gamintojai, ūkininkai šiandien nežino, pagal kokias sąlygas yra nustatomi jiems reikalingų prekių kainos. Uh, Ir komisija privalo pripažinti, kad mums reikia teisės akto, mums reikia reglamento, kuris numatytų e, pagal įstatymą, pagal teisę privalomus dalykus. Dėkoju, toliau ponas Des. Ačiū pirmininkė. Aš esu parlamentaras jau 24 e, metai, tai aš jau dirbau Vokietijos parlamente, pato čia. Ir man atrodo, kad mes uh, e, e, nulatos kalbame apie gamintojų problemas ir čia, ir Vokietijoje, tačiau padėtis nesikeičia. Aš norėčiau tik tam jums pacituoti, tai apie ką rašo uh, Zaiter Dag laikraštis Vokietijoje. Tokie uh, prekybos centrai kaip Lidl ir Alde turi nepak, e, labai daug galių ir diktuoja savo sąlygas ūkininkams. Ir kartais tų e, prekybininkų tinklai yra tokie dideli, tokie galingi, kad jie netgi gali gali e, įtakoti e, prekybą. Ir e, be to jie gali pasinaudoti reklamą ir kitomis priemonėmis ir, pažiūrėjau, gali pašalinti iš, iš savo prekybos centrų lentynų kokiu nors gamintojų prekes. Na, reikia pripažinti, kad pirmą kartą Vokietijoje apie tokius atvejus prabilo žiniasklaida. Atėjo laikas perėti prie konkrečių veiksmų. Dėkoju, aš kalbėsiu portugališkai. Aš manau, kad užtenka jau kalbėti apie uh, savanoriškai taikomą uh, etikos kodeksą. Mums reikia teisiškai privalomo teisės akto. Mums e, trūksta mechanizmo, kuris užtikrintų, kad uh, ūkininkams būtų sumokėta už jų produkciją uh, tvari kaina. Nes kol kas ūkininkai tikrai tai tiesiog turi elgtis taip, kaip diktuoja stambus priekybos tinklai. Tai prašau, ponė. Mes kalbame apie nesažinga prekybos praktika, kurios imasi prekybos centrai, mažmenininkai savo tiekėjų atžvilgių. Aš manau, kad bet kokioje valstybė narėje, kurioje yra e, išsikerojusi korupcijų, beje, tokių šalių yra nemažai, Stambus prekybos e, centrai labai dažnai sumoka e, inspektoriui ir e, taip jie sutvarkos visus savo reikalus. Kad ir kokias turėsime griežtas taisyklės, tokioje situacijoje niekas nepasiteisina. Junktinė karalystėje mes bandome kažkaip spręsti šią problemą. Ir aš tikiuosi, kad, kad ir koks būtų ES patvirtintas teisės aktas, jisai turėtų būti, e, rengiant tą aktą reikėtų bendarbiauti su ponė Taikon. E, Jei dar nepavyko e, pateikti, laimėti bylos teisme, bet, bet ji turi įrodyti, kad ji gali apginti savo poziciją. Ir jie turi įrodyti, kad priekybos centrai turėtų jos bijoti, kad ji gali, turi realių galių. Aš manau, kad reikia padaryti taip, kad, kad tiekėjai galėtų uh, susiburti per konkurencijos e, komisiją ir pasipriešinti e, priekybos e, centrams. Įsivaizduokime, kad čia futbolą žaidžia šešių asmenų komanda prieš vienuolika. Du paskirtieji komisijos nariai minėjo šią problemą. Jie nori, sakė, kad jie nori jas spręsti. Tuomet jie turėtų pasikviesti visus stambiausių Europoje veikiančių prekybos centrų vadovus e, e, į savo kabinetą ir su jais tenais rimtai pasišnekėti, bet neaišku, ar jie norės padaryti. Dėkoju toliau, ponia Kostinger. Dėkoju. Man buvo labai keista išgirsti iš komisijos kad jiems atrodo, kad situacija gerėja. Taip jiems atrodo dėl to, kad visos suinteresuotos šalės neva pripažino, kad situacija yra sudėtinga, kad yra taikoma nesažininga priekybos praktika. Na, be abejo, tai gal ir nuramins šiek tiek e, ūkininkus, nes jiems daromas e, spaudimas e, yra labai aktualus klausimas. Praeitą kartą, kai aš kalbėjau, aš minėjau, kad mažmenininkų tinklai parduoda pieną pigiau nei vandenį. O mes visi žinome, da, a, kiek užtrunka pagaminti pieną. Taigi tai yra visiškai nepriimtina. Manau, kad svarbu būtų turėti mechanizmą, kuris leistų ūkininkams e, aps, e, apskūsti e, supirkėjus, ypač daržovių supirkėjus ir tuos po to, kurie, tuos subjektus, kurie toliau parduoda tas prekes. Nes ūkininkai vis dar patiria didžiulį spaudimą. galima būtų tai spręsti per iš ankstinių apmokėjimų mechanizmą. Yra visiškai neprimtina, kad ūkininkui sumokama yra mažiau už jo pagamintą produkciją nei ta, jos savikaina. Atėjo laikas realiai kažką keisti, imtis kažkokių veiksmų. Jei mes negalėsime pagerinti situacijos šiame sektoriuje, tuomet uh, niekur mums nepavyks nieko pasiekti. Man įdomu būtų sužinoti, kiek komisija galėtų užtikrinti, kad būtų dirbama skaidriau. Pone Maginės, ačiū pirmininkė ir dėkoju komisijai už tai, kad jie apibendrino tai, kas šiuo metu vyksta. Ir e, komisija netgi atsakė mano praeitą kartą pateiktą klausimą. Praeitų metų gruodžio mėnesį parlamentas patvirtino tekstą, kuriame buvo raginama peržiūrėti uh, savanoriškai taikoma iniciatyva praėjus metams po jos e, gyvendinimo. Ir šiandien jau visi suprantame, kad ir ūkininkai, ir vartotojai kenčia nuo šios, šios nesažiningos prekybos praktikos. Ir parlamentas turi labai aiškę nuomonę dėl to. Aš turiu du klausimus. Tesko prekybos centruose buvo manipuliuojama pelno skaičiais tam, kad jie galėtų kuo daugiau tų pinigų pasilikti savo. Ir man būtų įdomu sužinoti, ar komisija yra žinoma apie tuos atvejus, nes aš manau, kad tai yra labai, e, e, labai rimti kaltinimai. Ir antras klausimas, kiek konkurencijos generalinis direktoratas dalyvauja visame šiame darbe, nes, kaip jau minė, buvo paminėta, konkurencija reguliuojantis teisės aktai šiuo metu nepadeda mums kovoti su nesažininga praktika, dėl to, kad pagal tas konkurencijos taisyklės reikia visuomet ieškoti mažiausios kainos. Taigi, gal mes galėtume sužinoti iš komisijos, kiek su jais bendradarbiauja arba kaip tik nebendradarbiauja, bet trukdo kon už konkurenciją sėkingas generalinis direktoratas. Jau buvo paminėtas atvejs Junktinėje karalystėje ir specialios tarnybos e, e, darbas, arbitro savotiško tarnybos e, darbo. Būtų įdomu sužinoti, ar komisija žino apie tai, kas vyksta Junktinėje karalystėje. Ir dar vienas dalykas, Kas komisijoje yra žinoma, pavyzdžiui, apie tai, kad ūkininkai nenori priimti to savanoriškai taikomo kodekso, nes jiems atrodo, kad jis nėra pakankamai griežtas. Ir kaip komisija ketina kovoti su baimės veiksniu, kuris yra labai svarbus žemės ūkio sektorija. Aš manau, kad komisija turi realiai spręsti šias problemas. Mes sugebėjome įvykdyti bažaupų reformą ir manau, kad mes dabar turime pasiraitoti rankoves ir imtis darbo realiai nes šis klausimas yra toks pats svarbus kaip ir bendrosios žemės ūkio politikos reforma, nes jis yra susijęs ir su ūkininkais, ir su vartotojų galimybė rinktis, nes dėl tos nesažingos priekybos praktikos vartotojų pasirinkimo galimybės taip pat yra mažesnės. Ir tikiuosi, kad tas problemas įspręsime ateityje. Dėkoju, ponė Maginės, aš visiškai pritariu tam, ką jūs pasakėte. Toliau kalbės ponas Rebega. Mulțumesc mult, domnule președinte. Sunt bucuros că Comisia a recunoscut. Dėkui, pirmininkė. Džiugiuosi, kad komisija atsižvelgia į mūsų būkštavimus dėl nesažiningos prekybos praktikos. Tačiau reikia veiksmų, kad galima būtų apibendrinti tuos atskirus bandymus kovoti su šia praktika kodėl Europos lygių negalėtume turėti bendros direktyvos, kuris sujungtų visus egzistuojančius teisės aktus ir galų gale e, teisingai sureguliuotų santykius tarp ūkininkų ir tų didžiųjų prekybos centrų. Oui, merci, comme vous le savez très certainement, la... Pana Šaliozu, labai ačiū, kaip jūs žinot, Prancūzija turi konkretų įstatymą orientuotą į nes, kovą su nesažininga komercinė veikla. Tad vėlgi dabar, jeigu ES e, bus priimti tam tikri teisės aktai, ar mūsų, mūsų, ta, mūsų padėtis nepablogės dėl to? Pone Delai, ačiū ponė pirmininkė. Pritariu e, poniai Maginės ir ponui Kötzingeriui žodžiams Iš tikrųjų, iš tikrųjų mūsų uh, gamintojai susiduria su dideliais sunkumais. Aš atstovauju uh, daržovių profesiniam susivienijimui ir apie, jame daug kalbam apie šią problemą. Tad uh, iš tikrųjų santykiai su mažmeniniais tinklais buvo labai sudėtingi. Uh, Tad aišku, jog reikia daugiau dirbti šiuo klausimu ir skubiai dirbti, nes nemažai jau girdėjom daug žodžių metų metus sakomų Ir e, iš tikrųjų kartu kalbama apie e, tam, tikrą, tam, tikrą, tam tikrus tvirtus teisės aktus, tačiau tokių kol kas tinka, e, trūksta. Ir iš tikrųjų yra vis dar tam tikrų spragų, būdų apeiti galiojančius teisės aktus. Tad aš tikrai labai didelį dėmesį skirsiu šitam klausimui, kuris yra labai svarbus, ypač uh, greitai gendančių maisto produktų, e, produktų gamybai. Tad dabar jau daroma kai kas. Pirmiausia, reikėtų padirbėti su konkurencijos teise Ir antai Prancūzijoje e, aš atstovauju tokį gamintojų grupiai, kur, kur, kurie, kurie susilaukė tam tikrų sankcijų už e, esą neteisėtus veiksmus. Tad galiu pritarti pono, pono Žozė Buvė žodžiams, kad e, iš tikrųjų reikėtų, kad reikėtų dar daug padirbėti šiais klausimais. Ačiū. Ačiū už žodžius. Dabar ponė Ribero. Labą dieną. Taip, mes iš tikrųjų kalbam apie, apie teisingumą, komercinį teisingumą ir kartu socialinį teisingumą. Uh, su tuo e, klausimu susiję daugybė kitų e, dalykų e, - vystimos, darnaus vystimos ir panašiai. Tad aš galiu pritarti poniai Maginės, kuri sakė, kad kova su nesažininga komercinė veikla turėtų būti vienas mūsų prioritetų. Dabar norėčiau apsistoti ties dviem konkrečiais klausimais. Dabar per diskusijas buvo pasakyta, kad reikėtų bendrų teisės aktų, e, kuriais būtų reglamentuojama tiekimo grandinė. Nes to, to, to reikia, turint galvoje apskritai pasaulinę padėtį, kartu vėlgi to reikia vertinant padėtį Junktinėje karalystėje, nes komisijos komunikate sakoma, kad e, ypač kenčia mažusios ir vidutinės įmonės dėl to, jog e, nepakankamai reglamentuojama būtent kova su nesažininga komercinė veikla. Ir todėl Todėl reikėtų pirmiausia įvertinti globaliai padėtį ir imtis konkrečių veiksmų. Ačiū. Toliau, ponia Šraider. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip, pasižiūrėjus į e, didžiuosius priekybos centrus ir ne vien į, ju, į juos, tai matyti, kad e, tikrai nemažai jų yra užgrobę daugybę, daugybę rinkos iš tikrųjų mes kalbam apie e, daugybę dalykų, apie tvarę e, gamybą, tvarę priekybinę e, veiklą, kartu su tuo klausimu susiję, susijusi ir gyvūnų gerovė. Tačiau visa tai nerūpi didiesiems priekybos tinklams, ypač e, tarptautiniams priekybos tinkla, tinklams, kuriems rūpi vien pelnas. Tad mano galva reikia tvirtesnių teisės aktų. Mes jau dirbam su jais Niderlanduose ir labai svarbu, kad ES lygių būtume energingesni. Labai ačiū, ponia Majų. Labai ačiū, ponia pirmininkė, ir ačiū komisijai už tai, kad pakalbėjo šituo klausimu. Taip, iš tikrųjų, kalbam apie esminę problemą kalbam apie mm, didžiulę mažmeninių tinklų e, susikoncentravimą, turiu galvoje tiek tiekimą, tiek paklausą. Tad nuo to kenčia, dėl to kenčia visi Taip, vadovaujamasi dažnai e, prielaida, kad padėtis yra gera, kad e, visi, e, kas dirba maisto grandinėje, vadovaujasi gera valia, tačiau geros valios nepakanka. Antai Ispanijoje mes jau sukūrėm tam tikrus standartus tiekimo grandiniai ir numatėm tam tikras e, incentyvas gamintojams. Maničiau, tą būtų galima daryti ES lygių, kadangi kalbam apie gana plataus masto reiškinį, kuris apima, kuris veikia ypač smulkius ūkininkus, kitus tiekimo grandinės e, dalyvius. Tad mes tikrai turėtume e, užtikrinti, kad mūsų viena bendra rinka veiktų darniai. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes šiaip jau darom, tai yra, e, išnagrinėjom du dalykus. Pirmiausia, nesažininga komercinė veikla ir kartu e, konkurencijos teisė BŽUP kontekste. Dabar uh, vakar viename laikraštyje buvo, uh, tai yra plačiai kalbama apie uh, tiekimo grandinės klausimus. Ir buvo parodyta, kad per keletą metų BŽUP kainos sumažėjo 16 procentų Tad galima kalbėti apie tiesioginį komercinį karą tarp e, priekybos tinklų ir tiekimo grandinės kitų subjektų. Ir tad tame pačiame straipsnėje kartu parodyta, kad e, nuo tokios sistemos pirmiausia nukenčia mažusios ir vidutinės įmonės, dėl to jos bankrutuoja ir to sąskaita iškyla kitos tarptautinės e, grandinės, tam tikros tinklai, kurie superka bankrutuojančias mažasias vidutinės įmonės ir, ir auga jų sąskaita. Mes e, šiaip iš tikrųjų esam žemės ūkio uh, klausimų kaimo plėtros e, komitetas. Ir e, mes iš tikrųjų suinteresuoti tuo, kad e, sektoriuje būtų išlaikytos darbo vietos, kad tikrai nenukentėtų vietos bendruomenės. Ir labai svarbu, kad būtų atsižvelgiama kartu į būtent mūsų uh, mūsų e, mintis ir e, tiesiog e, mintis kovojant su tokia ne, nežabota konkurencija. Tad komisijos, komisijos, po komisijos komunikato reikėtų atlikti dar tolimesnį vertinimą ir kad tiesiog komisija pateiktų tam tikrą forma, formalesnį šito klausimo sprendimo būdą čia parlamente. Ačiū. Toliau ponas Ropė. Ačiū gerbiamas pirmininkė. E, iš tikrųjų manau, kad e, šis klausimas yra šiuo metu vienas iš svarbiausių ir pakankamai ryškus. E, Sakykime, Rusijos embargo atveju mes labai gerai matom, kad supirkimo kainos nukrito ir 30 ir daugiau procentų E, perdirbėjų sakykime veikla beveik nepasikeitė e, parduotuvėse kainos nepasikeitė reiškia padidėjo toj grandinėj pelnas pas atskirus e, tarpininkus. tai manau kad kiek mes besistengtumėm paremti kraštutinį sakykime žaliavos gamintoją tiek prekybininkai tiek perdirbėtojai sugeba susitarti ir pasiimti sakykime tą paramą visą palikdami e, žaliavos gamintojui tik tai tokią dalį kad jisai praktiškai nebankrutuotų ir iš tikrųjų jeigu e, mes nenustatysim teisės akto tai matyt e, taip ir, e, ir toliau toks vyks žaidimas ir nieko mes gero nepasieksim. iš tikrųjų manau kad tegul nebus labai tobulas galbūt tas teisės aktas bet mes jį paskui patobulinsim bet manau kad aš irgi pritariu kad reiktų ruošti teisės aktą suteikiant galbūt įgaliojimus žemdirbių organizacijom jos praktiškai yra susivieniję organizacijos rekomendacijos e, reiškia be jų sakykime derinimo be jų sutarimo neturėtų būti e, nei perdirbėtojai nei prekybininkai gauti pelnų ir tokiu būdu e, būtų galimybė reguliuoti šitą procesą. iš tikrųjų manau kad nepadarius šito klausimo neišsprendus visa sakykime parama atskirais atvejais praranda savo visą esmę ką mes manom daryti daug buvo atvejų lietuvoje kada skiriama arba arba nacionalinė arba europinė papildoma parama tuoj po mėnesio po kito sumažinamos supirkimo kainos ir praktiškai tuos pinigus pasiima tie kurie šiandieną e, stipriausi yra toje grandinėje. Ačiū. Merci à vous. La parole est à Madame Denoche. Dėkuoju toliau, ponia Denoche. Pone Noicher. Yra labai daug baimės, daug būštavimų susijusių su šiuo klausimu. Ištisas e, šeimos kenčia nuo to, ūkininkų šeimos. Aš manau, kad kai kalbame apie nesažininką prekybos praktiką, reikėtų nepamiršti, kad e, visa produkcija yra labai unifikuota šiandien. Ir prekybininkams, aišku, yra labai lengva, jeigu jiems netinka koks vienas tiekėjas ar ūkininkas, jie gali jį greitai pakeisti kitų. Vokietijoje, pavyzdžiui, nesiniai vyko taip vadinamieji milko, um, pieno, atsiprašau, uh, streikai. Nu ir tuomet, e, tuomet ūkininkai atsisakė tiekti pieną prekybininkams ir tada jie tiesiog jį nusipirko kitur. Nes e, etiketėje yra pažymėta, kur yra e, pienas išpilstytas į butelius, o ne kur, iš kur jis yra, kur jis buvo pagamintas. Taigi aš manau, kad mums reikia taip pat galvojant apie privalomą teisės aktą galvoti ir apie žymėjimo reikalavimus. Dėkoju. Toliau, ponė Erants. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad Europos komisija turėtų geriau įsigilinti į šį dokumentą, nes akivaizdu, kad uh, yra nemažai problemų susijusių su tiekimo grandinė. Ir komisija galėtų pateikti rekomendacijas konkrečioms valstybėms narėms. Bet vienaip ir kitaip aš manau, kad mums reikia teisės akto. Bet e, nebūtinai net ir tas teisės aktas galės pakeisti situaciją tiekimo grandinėje. Ir e, mums yra žinoma, kad kai kas piknaudžiauja savo padėtimi e, tiekimo grandinėje ir daro tai neteisėtai tačiau niekas nesijima jokių veiksmų. O tokios, nuo tokios praktikos e, kenčiantis asmenys praranda savo pelną. Galime tik apgailėstauti, kad prieš kelias mėnesius taryboje mums nepavyko prastumti geresnio pasiūlymo. Pavyzdžiui, mano šalis e, buvo parengusi pasiūlymą dėl standartizavimo, bet niekas jo neparėmė. Manau, kad komisija turėtų parengti teisėkuros pasiūlymą. Praeitą savaitę aš dalyvavau paskirto komisijos nario klausimuose ir jis girdėjau pati, kad jisai pasakė, kad jisai remia minti parengti teisės aktą šiuo klausimu. Ir aš manau, kad mums atėjo laikas imtis realių veiksmų tam, kad mes galėtume pasiūlymą sustiprinti, sugriežtinti ir tas teisės aktas turėtų būti privalomas e, tam, kad valstybės narės galėtų užtikrinti, kad e, visi dalyvaujantis e, maisto produktų tiekimo grandinėje laikytųsi taisyklių. Tai reiškia, kad reikės labai konkrečiai išdėstyti teisės akte, kokia praktika yra primtina, ką galima daryti ir ko negalima daryti ir už pažeidimus taip pat reikia bausti. Taigi komisija, manau, galėtų parengti tokį pasiūlymą, atsižvelgdama į tai, ką pasakė praeitą savaitę paskirtasis komisijos narys. Dėkoju, ponė Prens Gasie, Paulo de Castro. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad mūsų komiteto pozicija yra labai aiški. Problema yra rimta, o komisijos pasiūlymas yra pernelyg silpnas. Daug jau kas tai minėjo ir man atrodo, kad mūsų visų pozicija yra labai aiški. Tiekimo grandinės priekybininkų veikla yra labai koncentruota ir e, dėl to labiausiai kenčia mažos ir vidutinės įmonės. Jei mes norime kovoti su ne, e, nesažininga praktika, jeigu mes norime paremti MVI, tuomet mes turime derinti savo taisyklės. Kitaip e, ir toliau bus neįsilaikoma taisyklių ir bus iškraipama konkurencija. Kaip ir sakė ponas Dentanas, mes turime nulatos stebėti, kas vyksta šioje srityje Reikia taip pat bendradarbiauti ir su kitais komitetais. Be to ir pono Junkerį reikėtų įtraukti šį procesą. Kitaip mes dar 24 metus kalbėsime apie nesažiningą konkurenciją ir minėsime konkrečias valstybės narės, bet e, nieko nespręsime. Dėkuoju. Dėkuoju, aš taip pat norėčiau pritarti tam, kas jau buvo pasakyta ir paraginti komisiją pagalvoti apie tai, kokiu veiksmu reikėtų imtis taip vadinamųjų ES lygmenių. Manau, kad reikia kovoti su nesažininga praktika, kurios imasi kai kurie priekybininkai. Ir akivaizdu, kad komiteto nariai de, pritarė tam, kad būtų e, kovojama su tokiais e, pažeidimais. Dar leiboristų metų vyriausybė 2010 metais e, patvirtina įstatymą, kuris e, leidžia e, apsaugoti ūkininkų ir ūkininkų organizacijų teisės tuomet, kai jie kreipiasi su skundu dėl kokio nors prekybininko veiklos. Ir Jungtinėje karalystėje šiuo metu baiminamasi, kad uh, tas teisės aktas gali apsaugoti mūsų ūkininkus Junktinė karalystėje, bet jisai netaikomas yra kitiems, kitų šalių tiekėjams. Ir mes taip pat žinome ir apie atvejus, kai koks nors ūkininkas išsako uh, E, savo nepasitenkinimą dėl kokio nors, kokios nors trečios šalies tiekėjo ar prekybininko ir po to jis už tai yra baudžiamas, vėlgi neteisėtai. Europos Sąjungoje mes šiuo metu matome daug gerų ketinimų ir čia taip pat kalbame iš esmės apie gerus ketinimus. Norime, kad ir ūkininkai, ir E, prekybininkai veiktų pagal vienodas taisyklės, bet panašu, kad čia vėlgi bandoma pritaikyti e, e, tą vieno kurpalio politiką, kuri sukuria daugiau problemų nei sprendžia. Ir manau, kad komisija turėtų pagalvoti apie tai, kokie gali būti jos teikiamų pasiūlymų padariniai. Uh, Nes vieno kurpalio politika, viena schema visiems nepasiteisina, nes tai, kas veikia Junktinė karalystė, gali neveikti kitoje šalyje. Bet manau, kad reikia užtikrinti uh, sąžiningas veiklos uh, ir žaidimo taisyklės prekybininkams ir gamintojams. Ir mes galėtume iš tikrųjų riboti kai kurių prekybos centrų nesažiningą praktiką uh, kitų tiekimo grandinės subjektų atžvilgių. Ir Junktinė karalystėje, ir pas mus. Ponas Ozry. Dėkui, pirmininkė. Tiesą sakant, vis labiau mane nervina tai, kad reikia vėl ir vėl kalbėti apie tuos reikalus, o padėtis tik tai blogėja. Pritarčiau e, poniai Maginis ir poniai De Castro, kad e, reikia įtraukti visą komisiją į šitą diskusiją, tame tarpe ir pona Junkerį. Nepakanka vien tik tai kalbėti, jeigu praktikoje nieko nedarome. diskusija jau prieš du ar tris metus aiškiai pademonstravo, kad niekur mes neiname į priekį. Nes tuoj atsirado žmonių, kurie pradėjo reikti, kad ūkininkai pernelik organizuojasi, vadinasi, iškraipys konkurenciją. Tai yra nesąmonė nesąmonė sakyti, kad e, ūkininkai turi per nelik daug galių pieno rinkoje, pavyzdžiui. Savame sprantama ir perdirbėjai čia prisideda, nes jie bando išstumti mažuosius gamintojus ir jie iš tikrųjų vienijasi. Mes bandome tas klausimas kelti ir norėtume, kad komisija pasiūlytų kažką, kas tikrai uh, būtų veiksminga. Bet aš turiu įtarimo, kad tiesiog nenorima pasiūlyti nieko, kas e, tikrai būtų veiksmingas instrumentas. Manau, kad e, reikia pasiaiškinti, ar ne čia tikroji priežastis. ir e, beje pasidomėti, ar netyčia taip yra daroma, siekiant numušti kainas maisto produktams, kad žmonės išleistų daugiau kitiems dalykams. Trys kolegos dar paprašė žodžių, tad e, pirmiausia ir suteiksiu žodį. Ta problema tai yra polapla. Ξεκινάω από το πρώτο. Dėkoju, pirmininkė. Iš tikrųjų, problemų tiek daug ir jos tokios sudėtingos, kad sunku susigaudyti. Visų pirma, konkurencijos klausimas tarp mažmenininkų. Jie stengiasi savo pelną pasididinti. Kaip turime užkirsti kelią tam spekuliatyviniam veikimui? Reikia konkrečių veiksmų, tam padaryti galą, kaip sustabdyti spekulacijas ir tam didžiuliam pelno troškimui. Kitas dalykas - mažų ūkių problema. Didelės grupės stumia juos iš rinkos monopolistai, stumia mažus gamintojus iš rinkos. Tai dar vienas problemos aspektas. Yra ir dar vienas aspektas, kuris yra susijęs su žemės ūkio produkcijos kokybės dalykais. Sakysime, susiti, e, su, susidurime su atvejais, kai vynas yra skiedžiamas, e, įsikišama į jo kokybė, svoris padidinamas produkcijos, paprasčiausiai ten akmenų įmetant į pakuotės. Visokie manipuliavimai e, kultūrų rūšimis mes e, matom rinkoje jau Bordo vyną, taip vadinamą bordo vyną, nors iš tikrųjų jo žaliava tai iš Graikijos Santorinį salos yra atvežta. Ir dar pažiūrėkime, o kai kuriuos produktus kas gamina, praktiškai vergai. Užtat ir reikia klausti komisijos, o kokių priemonių ji imasi, kad tas sudėtingas problemas imtų ir išspręstų. Ponas Ašvartai. Dėkuoju, pirmininkė. Aš, aš, aš e, pripažįstu, kad nemažai yra žinoma apie nesažiningą komercinę veiklą e, šioje srityje. Vis tik tai e, mano patarimas komisijai būtų griebtis tiesiekuros tik tai, jeigu jau niekas kitas nebepadės. Visų pirma, dėl to, kad rinkas jėgas įveikti yra beveik neįmanoma. Antra, dėl to, kad jeigu ir bus tokie teisės aktai, tai jie yra labai lengvai apeinami. Man atrodo, geriau ieškoti, kaip propaguoti pažangiausią praktiką tiekimo grandinėje. Junktinėje karalystėje tokie bandymai neblogai veikia. E, reikia skatinti gamintojus bendradarbiauti. Visų pirma, todėl, kad jie nebesijaustų vien tik tai kažkokio produkto gamintojai. E, antra, e, jie galėtų sukurti tam tikrą kritinę masę ir trečia, prisidėtų prie rinkos subalansavimo. Reikia, kad ryšiai būtų brandus, tokie, kurie leistų e, gamintojams regioninių ar vietos mastu labiau jungtis. Ir e, tokie santykiai geriausiai būtų prižiūrimi tos srities ombudsmeno kuris galėtų veikti kaip nepriklausomas arbitras ir kurio svarbiausias ginklas būtų įvardinti ir sugėdinti. Aš e, labai rekomenduočiau, kad tokia ombudsmeno tarnyba atsirastų. Aš vis tik tai pripažįstu, jeigu yra atsisakoma laikytis e, tiekimo grandinės tinkamos praktikos, galbūt ir reikės teisės akto, bet tas teisės aktas neturi būti ypatingai griežtas. Dėkui, ponė Pete. Dėkui, pirmininkė. E, nedideli maisto gamintojai turėtų turėti galimybę savo produkciją normaliai tiekti į rinką. E, aš norėčiau paklausti, ar yra bandoma reglamentuoti kažkaip tiekimo grandinę, nes kol kas atrodo, kad joje kai kas pralopsta, o kai kas bankrutuoja. Dėkui. Merci, euh, merci à vous toutes et à vous. Ačiū. Ačiū visiems už pasisakymus. Dabar išklausėm įvairiausių minčių apie nesažiningą komercinę veiklą, kuri yra iš tikrųjų plataus masto reiškinys. Ir buvo pasakyta, kad norėdami įdėkti BŽUP, renktis būsimoms reformoms, tai labai svarbu dirbti labai rimtai kovos su nesažininga komercinė veikla srityje. Pone Maginės e, siūlo e, grįžti prie to klausimo re reguliariai ir ponas Dantenas pasiūlė e, imti, parengti nuomonę savo iniciatyvą ir buvo pasakyta kitų minčių apie šį reiškinį, kuris išeina vien tik tai iš žemės, tai yra užgriebę plačiau negu vien žemės ūkio klausimai. Ten buvo pasakyta labai, kaip yra svarbu, kad būtų priimtas konkretus teisės aktas ar teisės aktai kad tokiu būdu būtų labiau išryškinamos ir kontrolės priemonės. Tad tai yra išties didelis klausimas ir dabar e, visos mintis buvo pasižymėtos ir būtent e, tai iš tikrųjų darbas, kurį mums teks e, dirbti per ateinančius mėnesius. Dabar žodį suteiksiu komisijai. Ačiū. Aš du pasiūlymus, konkrečius pasiūlymus turiu pateikti. Pirmiausia, ką darysim toliau. Nes iš tikrųjų INKO komitetas turės reaguoti į šį komisijos komunikatą, o ne mūsų komitetas. Aš paprašiau, e, kad reikėtų parengti nuomonę, pakartoju. Mes iš tikrųjų turėtume tiesiogiai prisiveikti e, atsakydami, reaguodami į komisijos komunikatą. Antra, Parašiau laišką ponui Junkeriui ir paprašiau, kad e, kovos su nesažininga komercinė veikla, tiekimo grandinės klausimai būtų pavesti Žemės ūkio komisarui ir jis pažadėjo pakalbėti šiuo klausimu, aš manyčiau, kad mūsų komitetas irgi turėtų parašyti laišką ponu Junkeriui ir paprašyti uh, kad mūsų aptariama tema būtų pavesta būsimajam žemės ūkio e, komisarui. Tad dabar pasižiūrėsim, ar bus padaryta kokia nors pažanga šiuo klausimu. Puiku, dabar visi išgirdom pasiūlymą Ir dabar paprašysiu pono bendro pirmininko, kad tą klausimą įtrauktų į būsimo mūsų posėdžio darbo tvarkę. Tad, ponė Bari, išgirdot, kas buvo pasakyta, kaip šis klausimas rūpi mūsų komiteto nariams. Ir girdėjot, kad tai mūsų atsakomybė E, rūpintis šitais klausimais. Tad dabar suteikiu žodį jums atsakyti. Labai ačiū, kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, ačiū garbi, garbiesiems komiteto nariams už pastabas. E, taip dabar komisija be abejo nebejoja, kaip ši tema jums rūpi. Aš apie tai kalbėsiuosi su kitais kolegomis. Na ir dabar e, ponia Maginės kalbėjo, kad uh, E, vėlgi ką reikėtų daryti, nes iš tikrųjų e, reikėtų palaikyti dialogą šiuo klausimu ir su kitais komitetais. Na, o dabar vėlgi atsakysiu į keletą tokių svarbiausių klausimų. Pirmiausia, dėl padėties valstybėse narėse. Čia buvo pasakyta diskusijos pradžioje ir buvo mm, paminėta, kad Bundeskartel Vokietijoje labai plačiai veikia. Uh, buvo pasakyta, kad kai kuriuose valstybėse narėse sustiprinti teisės aktai ar tiesiog e, sistemos, čia paminėtina Ispanija, Jungtinė karalystė, Airija, kuriuose buvo pakeisti priimti teisės aktai. Na, o dabar ar komisija stebi, uh, kas daroma valstybėse narėse, atsakysiu taip. Mes parengėm ir te, dabar jau rengiam tyrimą, paskelbsim greitai jo rezultatus. Situacija keičiasi, bet mes tikrai pateiksim situacijos vaizdą. Ir noriu atkreipti dėmesį e, į mūsų tyrimo rezultatus. Na, nu, dabar e, gruodžio mėnesį mes susitiksim su valstybių narių atstovais, ypač Junktinės karalystės atstove, kuri buvo paminėta per diskusijas, ji pakviesta ir mes keisimės gerosios praktikos pavyzdžiais, užtikrinsim skaidrumą, kurio prašo šis komitetas. Toliau dėl tiekimo grandinės. Junktinės karalystės e, kolega minėjo, kad reikėtų uh, tam tikrų iniciatyvų ES lygių, tačiau tokios iniciatyvos jau yra. Iniciatyva reglament, orientuota į tiekimo grandinę, tačiau ta iniciatyva nėra tiesiog vienoda, nes valstybių narių e, padėtis e, skiriasi. E, Niderlandų kolega klausė ar pakankamai įmonių užsiregistravo, e, tiesiog prisijungė prie tos tiekimo grandinės iniciatyvos. Kol kas e, padėtis nėra pati geriausia, mes norėtume, kad daugiau, ypač gamintojų, įsilietų į šitą e, iniciatyvą. Na ir toliau buvo pasakyta, kad kelias į priekį būtų teisės aktas, Bet e, ir buvo pasakyta, kad daugybė klausimų išeina į platesnės rytis. Kalbama ne vien tik apie nesažiningą komercinę veiklą, kalbama apie vėluojančius mokėjimus, kainų dempingą, kitus neigiamus reiškinius. Tačiau e, tas e, problemas reikėtų įvardyti individualiai, nes mūsų komunikate neapriepiamos visos tos problemos. Mūsų komunikatas skirtas nesažiningai komerciniai veiklai. Tačiau, aišku, reikia įvertinti įvairių kitų reiškinių neigiamą poveikį, ypač vidutinėms ir mažosiams įmonėms. Be to buvo pasakyta, kad nepakanka kodekso, kad reikia veiksmingų atgrasimo priemonių. Būtent tą mes ir pripažįstam komunikate. Mes sakom, kad elgesio kodekso nepakanka. Reikia ir atgrasimo priemonių. Be to buvo klausimas dėl tam tikro arbitro, kai kas pageidavo uh, sukurti ombudsmeno e, instituciją nacionaliniu lygiu gera mintis. Kiti sakė, kad turėtume sukurti savotiško arbitro instituciją ES lygių, bet tam reikia pirmiausia įva, tiesiog įvertinti valstybių narių situaciją. Ir vėlgi, daug kas priklauso nuo konkrečių aplinkybių, nes tam tikrais atvejais pasiteisina asmo, tam tikra institucija, kuri stebėtų padėti vietoje o šiais atvejais komisija neturi prerogatyvų. Mes aiškiai sakėm, kad situacija pagerėjo, Mes turėtume geriau dirbti su e, vykdymo institucijomis, tačiau vis dėlto vien tik tai teisės aktai nepasiteisintų kaip po tokie, kai kas į tai atkreipia dėmesį. Labai svarbu, kad turimi teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami ir kad teisės aktai tiesiog apriektų įvairias situacijas. Dar buvo klausimas dėl konkurencijos, dėl susikoncentravimo. Uh, dėl mm, konkurencijos e, institucijų vaidmens. Na ir mano kolegos e, kalb, kalbės dar e, su jumis tais klausimais, turės progos atsakyti jūsų klausimus, bet dar kartą ačiū už jūsų pastabas, mes visas jas deramai pasižymėjom ir grįšim nuolat prie šių diskusijų. Ačiū. Ačiū, ponė Bari. Taip, mes nebejojam, kad jūs dar grįšit pas mus, kadangi aptariamas klausimas vėlgi e, bus ir toliau aptarinėjamas. Na ir toliau ponas Des. Ich mache es auch ganz kurz. Wir brauchen, und das ist meine Antwort an die Kommission. Dėkui, pirmininkė. Labai trumpai sureaguosiu į tai, ką pasakė komisija. Mums reikia griežtų taisyklių, yra įvairių e, bandymų reguliuoti rinką, bet nieko iš to neišeina. E, antraip, jeigu mes nesielgsime griežtai, vartotojams teks labai labai brangiai mokėti. Reikia griežtų taisyklių, kurios galiotų visoje Europoje. Niekas, e, kas būtų mažiau negu tai, nesuveiks. Kompr Ačiū. Dabar siūlau baigti diskusijas. Jos yra vienos pirmųjų, jų dar bus. Ir toliau siūlau pereiti prie kito darbo tvarkės punkto, kuris yra susijęs su ką tik mūsų aptarta tema. Ir kviečiu užlipti į tribūną poną Cizar, komisijos atstovą, kuris pakalbės apie konkurencijos teisę BŽUP įgyvendinimo kontekste. Tad čia du tokie svarbiausi klausimai yra. Pirmiausia, norėtume išgirsti, kokia yra gairių rengimo padėtis. Gairių rengimo padėtis, turiu galvoje PPO 206 straipsnį kolegos e, dalyvaujantis, e, kai kurie dalyvavo BŽUP reformos diskusijose ir būtent buvo pasakyta, kad įgyvendinimo priemonės gairis dėl būtent PPO straipsnių nuostatų įgyvendinimo yra vienas iš prioritetinių klausimų. Ir kitas mm, klausimas svarbus - tai komisijos tyrimas, kuriame vertinama, e, koks yra mažmeninės priekybos Tai yra kitas tas klausimas, tai pateikė komisija mm, tyrimą per spalio mėnesio e, konferenciją, tačiau ten mes joje negalėjom dalyvauti, nes kaip tik per tą laiko vyko žemės ūkio e, paskirtojo komisaro Phil Hogano e, klausimai ir e, komisijos tyrimas, e, per kurį vertinama, kokį poveikį turi mažmeninė priekyba. Tad žodį suteiksiu ponui Cizarui, kad šis kaip tik e, maždaug per dešimt minučių pakalbėtų šiais dviem svarbiausiais klausimais ir po to tada surenksim diskusijas šiais dviem klausimais, nes tai susiję su BŽUP įgyvendinimu. Pone Cizar, žodis jums. Uh, Gerbėmiai komiteto nariai, man yra nepaprastai malonu yra dalyvauti jūsų komiteto posėdėje ir kalbėti jūsų paminėtais dviem klausimais. Kaip jūs ir prisimenate, uh, Liepos mėnesį aš kreipiausi į jūsų komiteto uh, pirmininką, parašiau jam laišką, kuriame kalbėjau apie konkurencijos generalinio direktorato darbą, kuris yra glaudžiai susijęs su jūsų veikla ir todėl man yra nepaprastai malonu dalyvauti jūsų posėdėje. Pirmiausia, trumpai norėčiau priminti Jums, apie ką kalbame. Aš dalyvavau rengiant gairės dėl garių, kuris buvo rengiamas gulintystės e, e, sektoriui, tai yra jautinos e, gamintojams alyvogių aliejaus gamintojams ir vynos sektoriui. Jums tikriausiai prisiminate, kad praeitais metais komisija pasiūlė pakeisti kai kurias taisyklės konkurencijos taisyklėse. Uh, Ir mes atsižvelgiame į parlamento pasiūlymus, e, atsižvelgti į rinkos ypatumus. Ir dabar mes kalbame apie bendrus pardavimus, kuriuos rengia e, gamintojai. Suinteresuotos šalis ir teisėkuros institucijos bandė spręsti du klausimus. Kaip gamintojai galėtų gauti daugiau iš rinkos, kai viešasis finansavimas mažėja ir kaip galima būtų padėti tiems e, gamintojams, kurie yra nedideli ir kurie turi e, kovoti su stambiais prekybininkais. Kaip ir sakė komiteto pirmininkas prieš e, kelias minutės, mūsų patiktas pasiūlymas turėtų padėti mums įspręsti dabartinės problemas. Ir todėl šiame kontekste norėčiau pasakyti, kad išlygos taikymas atsižvelgia į sudarties 39 straipsnį ir jis e, nėra pagrystas sutarties 101 straipsnių. Ir jis atitinka bendros žemės ūkio politikos reformos principus. Mes e, rengėme tas garės ir sežvelgdami į žemės ūkio sektoriaus ypatumus. Mes manome, kad šis pasiūlymas padės mums e, ilgalaikiai perspektyvoje spręsti problemą, nes visko nespręsime tik tai nustatydami kainas. Ne, mes manome, tiesiog reikia suteikti gamintojams galimybę geriau išnaudoti masto ekonomijos privalumus. Ir mes žinome, kad ši išlyga pasiteisina praktikoje ir mes tai girdime ir iš gamintojų, ir iš nacionalinių institucijų. Ir todėl dvi komisijos tarnybos, tai yra Žemės ūkio ir konkurencijos generaliniai direktoratai, jau keli mėnesiai rengia gairės, tos gairės turėtų padėti gamintojams, ūkininkams ir tiems, kas nori laikytis. E, antikartelinių e, e, taisyklių ir mes tengiamės atsižvelgti į konkrečius nugastavimus. 2013 metų pabaigoje nacionalinėms konkurencijos tarnyboms mes atsintėme laišką um, su klausimais apie naujas taisyklės ir apie tai, kokiu taisykliu reikia. Ir gavome įvairiausių atsakymų dėl to, kokios tai turėtų būti taisyklės ir kokia turėtų būti jų taikymo sritis. Tai nieko nenustebino dėl to, kad tai yra pirmas precedento neturintis atvejis parengti tokias taisyklės, kurios suderintų mūsų požiūrį visoje Europos Sąjungoje. Gairės yra skirtos tam, kad būtų spręstos praktinės ir techninės problemos, kurios atsirado pradėjus taikyti naujas taisyklės ir taip pat siekima užtikrinti teisinį aiškumą visoje Europos Sąjungoje. To ragino siekti ir Europos parlamentas, ir taryba. Noriu pateikti Jums du pavyzdžius. Pirmiausia, yra parašyta, pavyzdžiui, kad subjektas gali pasinaudoti taisy, šiomis tai išlyga, jeigu jisai generuoja pakankamai, pakankamą pakankamą produkcijos kiekį ir, ir kad čia gamintų organizacijos iškelia labai konkrečių klausimą, apie kokius kiekius yra kalbama. Antras klausimas. Mes žinome, kad gamintų organizacijos dažnai parduoda savo narių produkciją, bet kartais prekiauja ir kitą produkciją. Dėl to, kad ir jie kartais privalo laikytis savo sutartinių įsipareigojimų stambių supirkėjų atžvilgių. E, pavyzdžiui, jie, e, jie turi ieškoti kitų tiekėjų, tuomet, kai jie neturi patys pakankamai produkcijos tam, kad jie parduotų prekybininkams. Trečias klausimas tai yra a, e, a, subranga. Tai yra a, paslaugų teikimas trečiųjų asmenų. Uh, Čia galvojame apie tai, kaip reikėtų koreguoti apskaitą. Ir tai yra tiesiog keli pavyzdžiai to, apie ką yra kalbama garėse. Mes bendradarbiavome su nacionalinėmis konkurencijos tarnybomis ir teismais. Ir paskutinis dalykas - mūsų darbo tvarkaraštis ir jo pagrindiniai etapai. Taigi manom, manome, kad mes dirbsime taip. Komisija susitiks su nacionalinėmis konkurencijos tarnybomis ir Žemės ūkio ministerijomis. Įvyks um, spalio 16 dieną, po to mes pradėsime viešasias konsultacijas, tai vyks 2015 metų pradžioje. Per 2015 metus mes tęsime konsultacijas ir mes norėtume patvirtinti gairės iki 2015 metų pabaigos. Tikiuosi, kad uh, šis trumpas mano pranešimas uh, padėjo jums suprasti, e, apie ką bus tos gairės, e, kokios jos bus ir ne, e, aš nekantriai lauksiu jūsų klausimų apie šias gairės. O dabar norėčiau perėti prie antrosios temos. First of all, uh, we have to ask, why doing a study on the EU... Visų pirma, reikia užduoti klausimą, kodėl mes atlikome studiją tirdami mažmeninį sektorių. Komisija tiesiog norėjo pasidomėti, ar teisingi skundai dėl pernelik didelės veiklos koncentracijos tiekimo grandinėje ir ypač mažmenininkų sektoriuje 2012 metų gruodžio mėnesį komisija parengė e, visą apimančią studiją, e, žiūrėdami, kaip mažmeninėme sektoriuje e, plėtojosi veiklos koncentracija ir kaip jinai gali paveikti produktų e, inovacijas. E, studijoje e, apriepiama e, didelis situacijų lygis, vietos, lygmenių, nacionalinių lygmenių, kur kalbama apie tiekimo mažmeninių platintojų ir e, didesnių platintojų e, koncentraciją. E, šiandieną e, studija pamanė, kad kai kalbama apie mažmeninių didžiųjų tinklų koncentraciją, e, nėra pakankamai duomenų, norint e, su pakankamu tikslumu situaciją aprašyti. Todėl Buvo valstybių narių, e, kurios nepateko į studiją. E, Šiaurės e, šalis, Baltijos valstybės, Luksemburgas ir kai kurios kitos nepatiko, nepateko į, į imtį, kurią rėmėsi ši studija kalbant apie produktų skaičių, kurie yra teikiami, buvo padaryta e, išvada, kad tų produktų skaičius e, plėtėsi ir inovacijos iki 2008 metų taip pat e, didėjo, tačiau po to stebimas nuosmukis. Paminėčiau kad e, konkurencijos dinamika ypatingą vaidmenį suvaidina vietos lygmenių, nes e, naujos parduotuvės e, atitinkamoje vietovėje labai smarkiai padidina konkurenciją tarp mažmenininkų. Čia kalbama apie galimybės pasirinkti, uh, E, apimami e, įvairūs laikotarpiai iki 2008, nuo 8 iki 10 metų ir paskui apibendrinama ir išvedamas vidurkis. E, mes matome, kad pasirinkimas, jeigu skaičiuojame BVP vienam asmeniui terminais taip pat išaugo. Ir daugiausia pasirinkimas augo per pastarosius dešimt metų tose vietovėse, kur BVP yra žemiausias. E, dabar e, mažmenininkų ir tiekėjų koncentracija. E, čia vaizdas yra mišrus. E, Daugumoje produktų kategorijų e, gamintojų koncentracija augo, tuo tarpu, kai kalbam apie mažmenininkus, beveik visose valstybėse narėse padidėjo moderniųjų e, mažmenininkų koncentracija dėl to, kad atsirado naujų modernių parduotuvių, kurios naudoja modernę logistiką ir modernius pardavimo metodus. Kalbant apie tiekėjų koncentraciją, vaizdas nevienodas, kai kur ji didėjo, kai kur mažėjo. Toliau. E, žemės ūkio produktai. Mes matome, kad e, jeigu kalbėsime apie sūrį, tai jeigu yra disbalansas, tai jisai yra dažniausiai e, mažmenininkų naudai. Kitaip sakant, mažmeninkai labiau koncentruojasi ir tik tai Čekijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje mažmenininkai e, labiau koncentravosi šiuo laikotarpiu, kalbant apie pieno sektorių, e, pastebėjome, kad e, kuomet gamintojai organizuojasi į kooperatyvus, jų dėrybinės galios augo ir vadinasi e, tiekimo grandinės koncentracija atitinkamai didėjo. E, kai anksčiau kalbėjau, e, paminėjau, kad e, naujosios leidžiančios nukrypš, e, nukrypti nuostatos tikslas ir yra suteikti gamintojams galimybę labiau koncentruotis. Toliau. E, mes matome, kad e, didesnė koncentracija leidžia taip pat e, užtikrinti ir didesnės inovacijas. Mums trūko duomenų e, išanalizuoti situaciją e, tokiuose šalyse kaip Šiaurės šalis ir Baltijos valstybės. Taip pat e, mes e, darome tam tikrą išvadą, kad atskirų e, prekių ženklų e, skvarba nedaro didelės įtakos koncentracijai, išskyrus tuos atvejus, kuomet jinai pasiekia tam tikrą lygį 40-50 procentų. Dėkuoju uždėmesį. Ačiū ponė Cizari už pasisakymą, o dabar pradedam diskusiją jau kai kas užsirašė, tad pirmiausia, kalbėti pirmiausia žodį suteiksiu ponui Mišeliui Dantenui. Ačiū, ponė pirmininkė. Nuoširdžiai dėkoju komisijai už tai, ką išgirdom. Dabar dėl pirmo klausimo, dėl gairių. Tai dalyvavom kartais sunkiose diskusijose, per, per kurias buvo aptariama uh, E, gairių rengimo klausimai, gairių BŽUP. Ir buvo pateikti labai įvairūs klausimai, kadangi situacija valstybėse narėse ne vienoda. Ir, sakykime, tai, kas leidžiama vienose šalyse konkurencijos prasme, draudžiama kitose šalyse įvardyjama kaip nesažininga e, konkurencija tiesiog tam tikrame gamybos sektoriuje Europos Sąjungoje. Tad turiu pasakyti, kad gairių rengimas iš tikrųjų labai sudėtingas klausimas, atrodo, kad jos, joms parengti dar užtruks laiko, bet mes norėtume, kad nacionalinės konkurencijos tarnybos jau turėtų tam tikrą vadovą, kur, kuriuo, kuris būtų vienodas visose valstybėse narėse, nes mes jau kalbam apie vieną bendrą rinką ir labai svarbu, kad e, mes e, šiaip jau, kad nebūtų e, tokių, tokios situacijos, kai vaisių ar daržovių sunkvežimis sulaikomas kitoj valstybei nariai, dėl to, nariai, kad dėl to, kad esą nesilaikoma konkurencijos taisyklių ir panašiai. Dabar kitas dalykas dėl komisijos tyrimo. Tai turiu klausimą dėl paskutinio punkto, dėl būtent gamintojų ženk, ženklų. Ir kiek tai susiję su įvairiais gamintojais. Patirtis rodo, kad dėl to vartojimas nedidėja, tačiau kartai sumažinami tų didžiųjų prekės ženklų tarifai. O ir tai per trumpą laiką ir vidutinį laikotarpį neigiamai veikia e, sektorių. Tiesiog daromas spaudimas. Ačiū, ponia Danten, toliau ponia Sendra. Ačiū. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad diskusijos konkurencijos teisės e, klausimų e, yra labai svarbios mūsų ūkininkams. Bet e, kita vertus, per nemažai metų matėm, kokį, koks spaudimas buvo daromas e, gamintojams, e, sakykime, per dėrybas, derantis dėl atlyginimų žemės ūkio sektorijoje dirbančių asmenų. Tad labai svarbu, kad gamintojai, ūkininkai iš tikrųjų galėtų dėrėtis dėl kainų, kurios atitiktų sudėtas e, sąnaudas ir tiesiog padengtų e, atlyginimus. Ačiū, ponas Nikolsonas. Man taip iš netyčių mane užklupo. Pritariu ponui Dantenui, tikrai jis e, teisingai pakalbėjo, labai gera pradžia padaryta nes e, pačių supermarketų prekių ženklai yra labai svarbus, e, bet kita vertus jie diktuoja, e, diktuoja savo sąlygas gamintojams, o dažnai gamintojams tiesiog nebelieka kitokių, kitokio pasirinkimo, tiesiog priimti sąlygas. Ir čia šiuo atveju tie prekės ženklai tiesiog e, vėlgi jais skatinamas didesnis vartojimas. Didieji priekybos ženklai atrodo tiesiog pasiekia tai, ko ne, nepavyksta pasiekti kitiems. Apie, ir čia iš tikrųjų uh, niekam nepavyko tiesiog pažaboti. Atrodo, kad e, vėlgi didieji tinklai turi tam tikrų e, tiesiog poveikio svertų, jie gali imtis tiesiog grasinimų, spaudimo tiesioginio. Aš manyčiau, prie tos problemos grįžom ir grįšim dar ne kartą Ir teisingai buvo pasakyta tai dėl to, kad gamintojai nepakankamai susivienyje bendradarbiauja. Aš žinau, e, girdėjau nemažai gamintojų nusiskundimų. Yra tam tikrų, e, vėlgi, nemažai daromo spaudimo Bet kita vertus vėlgi tas reiškinys yra sudėtingas ir, ir tiesiog rasti konkrečių e, sprendimo būdų netaip jau paprasta. Ačiū, ponas Rodė. Ačiū. Atrodo, ponas Nikolsonas paminėjo esminę problemą kuri žinoma e, daugelį valstybių narių, apie ją kalbėjo ir ponas Dantenas. Tačiau mes turėtume elgtis labai atsargiai, neturėtume taip tiesiogiai vadovauti, valdyti procesų tarp gamintojų ir mažmenininkų. Galima pasižiūrėti į Daniją kaip pavyzdį, nes mūsų gamintojai susivienijo į kooperatyvus, jie įgyjo tiesiog vienodas sąlygas dėrybose su mažmenininkais. Čia mes kalbam apie konkurencijos dalykus įgyvendinant BŽUP reformą. Mano akimis didžiausia BŽUP tiesiog e, hipokrizė tai tai, kad neužtikrinama normali konkurencija, kad neįgyvendinama vis dėlto vienodai tai, kas priimama ES lygiu. Tai gal tada komisija galėtų pasvarstyti, uh, įvertinti, kiek vis dėlto čia priimtų teisės aktų neįgyvendinta ar nepakankamai įgyvendinta valstybėse narėse. Ar komisija masto apie tai, ar vertina tą dalyką? Tai vienas klausimas. Kitas klausimas. Antai, ne per seniausia vėl kalbėjom komitete apie BŽUP reformos klausimus ir atrodo visiems aišku, kad visas tas vadinamasis žalesis ekologinis BŽUP komponentas tai milžiniška administracinė, biurokratinė siaubo mašina, taisyklės, taisyklių sistema, taisyklių, kurių ne, ne vienas nesuvokia, ne vien pati komisija, bet ir kartu mes, kurie prisidėjom prie šitų taisyklių kūrimo. Tai kaip tada įsivaizduojam, kad užtikrinsim vienodas konkurencijos sąlygas ir kartu uh, užtikrinsim tai, kad konkurencijos taisyklės būtų įgyvendinamos vienodai. Taisyklės, kurių ne vienas planetos gyventojas iki galo nesuvokė. Pone Schneider. Voorzitter, het, uh, het was voor mij heel verhelderend. Ik was in 2009 was ik voorzitter van de vast. Dėkoju. 2009 metais aš buvau eh, Niderlandų parlamento Žemės ūkio komiteto pirmininkė. Ir tai, kas yra, apie ką yra kalbama šiandien, atitinka tai, ką girdėjome anksčiau. Koncentracijos e, prekybos sektorijoje daro didžiulę įtaką, didžiulį spaudimą kitiems e, subjektams. Ir iš tikrųjų reikia pagalvoti apie tai, kaip galima būtų tai pakeisti. Bet e, čia kyla klausimas, ar politinės partijos norės prisimti e, atsakomybę už tai. Taigi, kaipgi mes galėtume realiai kažką pakeisti Europoje tam, kad galima būtų tai, apie ką mes šiandien kalbame čia, paversti realybę, kad tai būtų naudinga ūkininkams ir vartotojams. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijai už e, šį pranešimą. Jūs kalbėjote apie leidžiančias nukreipti nuostatas, jos yra naujos ir man yra visiškai neaišku, kaip jos e, veikia. Todėl mano klausimas yra techninio pobūdžio. 22 e, e, antrasis punktas. Ten kalbama apie Europoje veikiančias pripažintas organizacijas kad jos gali kreiptis e, išimti ką nors iš rinkos, kai yra iškraipoma padėtis rinkoje. Dabar taikoma, Rusija taiko embargą ir ar tai būtų pakankama aplinkybė tam, kad galima būtų pritaikyti tą punktą. O gal reikėtų taikyti 119 punktą, kuris iš esmės yra labai panašus. E, sektorinės organizacijos gali pasinaudoti tokiamis nuostatomis, bet e, kaip bus, pavyzdžiui, su tais ūkiais, kurie nepriklauso jokioms organizacijoms ir kurie dar galbūt net ir yra kitoje šalyje. Bet, bet jie dalyvauja gamybos ir e, e, tiekimo procese. Taigi tuomet, todėl man būtų įdomu sužinoti, ar 222 punktą galima būtų tuomet e, pritaikyti ir ar jie galėtų reikalauti, kad tam tikra produkcija būtų išimta iš rinkos. Ir dar vienas klausimas. Jei mes norėtume pritaikyti 222 punktą dabar, dėl to, kad Rusija taiko embargą, kaip komisija realiai tą darytų ir kaip ji nagrinėtų valstybių narių prašymus pritaikyti šitą E, straipsnį. Ponas Vazu, dėkoju, aš turiu, ponė Pirinkė, daug klausimus. Kaip gamintojai galėtų organizuotis regioninių ir nacionalinių ligmenių, kai prekybininkai e, yra tarp valstybiniai. Ir antras dalykas, ar yra numatyta palikti valstybėms narėms, narėms laisvę papildyti šias nuostatas tam, kad galima būtų užtikrinti kuo geresnį apsaugą. Dėkoju toliau ponia Aidera. Dėkoju ponia pirmininkė. Aš norėčiau dar pasidalinti savo mintimis, bet pirmiausia, Pirmiausia, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tos pačios taisyklės gali būti taikomos skirtingai, skirtingose regionuose ir, ir valstybėse narėse. O tai reiškia, kad e, veiks jos skirtingai. Pavyzdžiui, Ispanijoje konkurencijos taisyklės taikomos ir kitaip nei e, kitur kur nors Europoje. Jos yra kitokios. Ir mm, mano klausimas yra labai paprastas. Prekybininkų nuosavi e, prekių ženklai. Man atrodo, kad dažnai jais yra piknaudžiaujama. Norit išstumti uh, naujoviškus nau, e, produktus, naujus maisto produktus, nes e, nemažai gamintojų, perdirbėjų ieško naujų technologijų, bet kai prekybininkai reikalauja, kad viskas būtų supakuota su jų e, prekės ženklų, tuomet toms įmonėms trukdoma yra dėkti savo naujoves. Ir tai yra labai aktuali problema susijusi su prekybininkų daromu spaudimu. Ir dar vienas dalykas - alyvogių aliejus. Čia mes matome šiame sektoriuje vis e, didėjančią koncentraciją ir integraciją, bet e, ūkininkai tam priešinasi. Ir Net jei Andalūzijoje mes turime griežtas ir aiškias taisyklės, vis tiek, vis tiek e, lieka vietos e, prekybininkų ir kitų subjektų susitarimams ir ką su jais daryti. Dėkuoju. Toliau, ponė Maginės. Ačiū. Ačiū, labai įdomus buvo jūsų pranešimas ir gal jis, jame ir buvo tokių vidinių prieštaravimų, nes e, iš pradžių jūsų uh, iš esmės tai, ką jūs sakėte antroje savo pasisakym dalyje, prieštarauja pirmai daliai, nes jūs sakėt, kad tos koncentracijos nėra aktualios, man yra, kad yra visiškai kitaip. Uh, nes e, daug kas priklauso nuo koncentracijų prekybos sektorija pobūdžio ir gal reikėtų dar papildomos studijos, kad suprastume, apie ką kalbame. Ir dar viena problema - žymėjimas. Čia taip pat, manau, reikėtų geriau ištirti situaciją. Bet jei pažvelgsite į dabartinę praktiką, ir pakalbėsite su perdirbėjais, e, gamintojais, pamatysite, kad, kad jie jums pasakys, kad jie ieško naujų kažkokių sprendimų, taiko naujos technologijas, o po to visas tas naujas idėjas, naujoves a, tiesiog pasisavina prekybininkai, nes jie uždeda savo prekės ženklą. Ir a, mane dar neramina tai, kad komisijai ir jums, e, žmogus, kuris yra atsakingas už e, konkurenciją, labiausiai rūpi mažiausios kainos, o netvarumas ar kiti dalykai. E, mano patirtis bendravimo su teisininkais, kurie užsieima konkurencijos taisyklėmis ir su įmonėmis, rodo, kad toks požiūris nepasiteisina. Dėkuoju, toliau ponas Ropė. Ačiū pirmininkė. E, jūs savo pranešimės minėjot, kad nebuvo tirtos Baltijos šalis. Tai iš tikrųjų manau, kad labai svarbus klausimas ir labai norėtųsi, kad e, būtų ta medžiaga kažkaip tai surinkta ar papildomai, ar, ar, ar dėta į šitą studiją. E, galbūt galima būtų kažkokį tai darbą šitoj srity padaryti. Ačiū. Merci à vous. La parole est à... Dėkoju. Toliau ponas Orsling. Ja, äh, mich hat äh, gewundert, dass Sie die Situation der Milcherzeuger jetzt als. Dėkoju. Mane nustebino tai, kad jūs pasakėte, kad pininkystės sektorijoje situacija yra šiandien geresnė nei anksčiau. Kai kalbėjome apie pieno paketą, daug kalbėjome apie kooperatyvus. Uh, nes jų Europoje turime labai daug, ypač Vokietijoje, pavyzdžiui. Bet, kiek man yra žinoma, ūkininkų padėtis tose kooperatyvose nėra labai gera. Jie nėra labai galingi. Be to, jei ūkininkams nesumokama yra kaina už jų produkciją, jie yra priversti kažkur parduoti tą produkciją kitur. Uh, Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jums atrodo, ar iš tikrųjų šiandien kooperatyvų nariai turi daug, e, pakankamai teisų? Vokietijoje, pavyzdžiui, kooperatyvose e, iškyla problemų, kai kas nors nori e, parduoti savo dalį tame kooperatyve ir tuomet reikia balsuoti Ir čia kyla natūraliai klausimas, ar iš tikrųjų e, tie kooperatyvų nariai turi pakankamai galių. Kaip galima būtų pagerinti e, ūkininkų padėtį? Čia girdime įvairių pasiūlymų. Ir kaip galima būtų taip pat užtikrinti, kad kooperatyvai e, suteiktų ūkininkams geresnės sąlygas, ekonominės ir e, finansinės. Dėkoju Jums už Jūsų pastabas. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui Cizar, kad jisai galėtų atsakyti patiktus klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau sugrupuoti klausimus ir pastabas uh, Ir pirmiausia, kalbėsiu apie tai, kad konkurencijos taisyklės skirtingai taikomos valstybėse narise. Daug kas iš jūsų apie tai kalbėjo. Gairių pagrindinis tikslas ir konkrečiai tos nuostatos, kurios bus susijusios su nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, yra užtikrinti, kad konkurencijos tarybos e, ir institucijos taikytų tas taisyklės vienodai, arba bent jau, kad būtų sumažintas bet koks galimas skirtingas interpretavimas. Galbūt jums yra žinoma, kad be gairių mes turime ir konkurencijos e, institucijų tinklą e, Europoje ir 2-3 kartus mes e, pirmininkaujame specialiai darbo, šio tinklo darbo grupiai, kurioje kalbama apie maisto produktus ir žemės ūkio produkciją. Taigi prieš dar pradėdami e, renkti šias gairės, mes jau toje darbo grupėje daug kalbėjome apie tai, kaip galima būtų ieškoti bendrų sprendimų. Manau, kad jūsų pastabos e, buvo e, visiškai e, suprantamos, mes skiriame tam išteklių ir pagrindinis mūsų tikslas yra turėti bendrą požiūrį į tas taisyklės. Toliau aš norėčiau sureaguoti į tai, apie ką kalbėjo ponė Maginės. Ji, jūs sakėte, kad konkurencijos įstaigoms labiausiai turi kainą. Uh, Bet 2012 metais jau mes pradėjome šį tyrimą ir maždaug 40 žmonių maždaug pusantrų metų dirbo ties šiuo tyrimu. Ir tuomet mes e, daug, daugiausia dėmesio skyrėme naujovėms, nes mes manome, kad e, jei mums rūpi vartotojų gerovė, tuomet e, mums turėtų rūpėti ir ne tik už kiek vartotojai gali nusipirkti prekes, bet ir kokios kokybės, kokio, kokios tai yra prekes. Mūsų e, parengtos tyrimo išvados yra gan ilgos, 150 puslapių, prieš eidami megot galite smagiai pasiskaityti tą dokumentą. Ir e, Dar kartą norėčiau pabrėžti, kad e, šiame tyrime kalbama tik tai apie, galimybę, apie pasirinkimo galimybės ir inovacijas, o ne apie kainą. Prieš kelias savaitės mes dar nežinojome, kaip uh, kokios bus šio tyrimo išvados. Mes neturėjome jokių iš ankstinių nusistatymų ir šios išvados yra pagrystos konkrečiais faktais. Ir mes išnagrinėjome padėtį visų įvairiuose valstybėse narėse. Tyrime dalyvavo 350 parduotuvių, tūkstantis prekių, niekas nežinojo, koks bus tyrimo išvados. Kai kas iš jūsų minėjo ir prekybininkų nuosavus prekės e, ženklus. E, taip mes nustatėme, kad kai tokių prekės ženklų e, ženklų pažymėtos prekės užima tam tikrą rinkos dalį, uh, tuomet e, e, pradeda mažėti naujoviškų prekių, naujų prekių, kurios gali atsirasti šalia tų e, prekybėžio centro nusavų prekės ženklų pažymėtų prekių. Taigi tai yra tam tikra riba, kritinė masė, kritinė masė reikia surinkti, kad įvyktų šie pokyčiai prieš, e, prieš kartelinės taisyklės, 222 straipsnis. Tai iš tikrųjų yra labai techninis klausimas, mes raštu galėsime atsakyti jūsų klausimą. Konkurencijos e, institucijos e, supranta, kad kai kad krizė, krizės aplinkybėmis mums reikia turėti lankščias taisyklės, ir kad kartais kriziniai kartėliai gali būti leidžiami. Man atrodo, atsakiau į visus jų klausimus. Žalinimas tai nėra mano, o, toks klausimas neįeina į mano kompetenciją. Tas jūsų klausimas buvo susijęs, ko gero, su administracinė našta ir kolega iš Žemės ūkio generalinio direktorato galėtų geriau atsakyti tą klausimą. Toliau, žemos e, pieno kainos tyrimas ir mūsų sektoriaus padėties nagrinėjimas rodo, kad jei ūkininkai veikia vieni, E, tuomet jie visuomet yra blogesnėje padėtyje nei tie ūkininkai, kurie susibūrė į kooperatyvus. Nes e, kooperatyvas gali kalbėti vienu balsu ir tuomet paprastai e, dėrybų rezultatas būna kur kas palankesnis ūkininkams. Bet mes matome ir iš kitų šaltinių, kad kai kad pavieniai ūkininkai turi kur kas mažiau galios, kai jie derasi su stambiais supirkėjais nei kooperatyvai. Taip, aš e, jums pritariu, kooperatyvai e, taip pat valstybės narėse skiriasi ir čia gal reikėtų iš tikrųjų pagalvoti apie tai, ar kooperatyvų e, sudarimo ir administravimo taisyklės yra veiksmingos, bet tai nėra susijęs su konkurencija. Jei turime daugiau laiko, aš galiu ir toliau atsakyti jūsų klausimus, gal kažką praleidau. A, Baltijos šalis, taip. Tai Baltijos šalis, atsiprašau. Ir aš, ir mano kolega norėtų turėti galimybę išnagrinėti padėti ne tik tose devyniose šalyse, kurios, kuriuose buvo atliktas tyrimas. Niderlandai taip pat buvo mano paminėtame sąraše. Ir dėja, reikia pripažinti, kad tose šalise nėra pakankamai uh, uh, patikimų duomenų. Labai dažnai tie duomenės nėra tinkamai sugrupuoti. Ir uh, Mums įdomu buvo, pavyzdžiui, sužinoti, kaip e, nedarbo lygis e, veikia naujovės ir vartotojų pasirinkimą. Minčių turime labai daug, bet dėja mes tiesiog negalėjome pakankamai pasitikėti e, duomenimis, kuriuos galėjome gauti tose devyniose šalise, skaitant ir Baltijos šalis čia. Mes šiuo metu nagrinėjame, kaip mes patys galėtume rinkti duomenis Mes turime devynis duomenų informacijos šaltinius, kuriais remiamės, bet dėja tose šalise, kur tyrimas nebuvo atliktas, tiesiog nėra duomenų mums reikalingų. Madame Aguilera, voulez... Euh, Pone Agidera, jūs kažką norėtumėt papildyti, ar ne? Taip, jums leidus. Aš norėčiau, kad jūs uh, atsakytumėt į mano iškeltus klausimus. Aš patikiau porą klausimų. Tai yra, pavyzdžiui, pro, profesinės organizacijos. Net tarp profesinės organizacijos. Tai yra organizacijos, kurios vienyje ir prekybininkus, ir gamintojus, ir perdirbėjus. Algún lío hay, seguro. Kažkas vyksta panašu koridoriai, panašu, kad kažkas susimušė. Bueno, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Kas vyksta tenais? ¿Qué? Écoutez, je vous propose de, de, de poursuivre le, nos travaux. Na kągi, aš siūlau tęsti darbą. Na kągi, gerai, aš tuomet labai trumpai priminsiu Jums savo klausimas. Taigi, tarp profesinės organizacijos, tai yra organizacijos, kurios vienyje gamintojus, prekybininkus, perdirbėjus, jie tarpusavį tuomet tokios organizacijos viduje, viduje gali susitarti. Ką Jūs apie tai manote? Ką Jūs manote apie tai, kokį vaidmenį gali suvaidinti uh, tokios organizacijos? Man atrodo taip pat, kad Jūsų tyrime Jūs kalbate apie alyvogių aliejų, o mano šalyje mes matome, kad būtent šiame sektoriuje vyksta didžiulė koncentracija. Ir tą skatina stambus prekybininkai. Ar Jūs turite konkretesnių duomenų apie alyvogių aliejų sektorių mano šalyje? Dėkoju, poniai Agėra. Ar galėtumėt, e, ponė Cezar, atsakyti trumpai? Yes, uh, question... Pirmasis klausimas e, dėl e, didelių mažmenininkų Ispanijoje, kurie galbūt trukdo inovacijai ir pasirinkimui. Deja, studija rodo, kad taip iš tikrųjų nėra. E, inovacijos, e, kitaip sakant, tie nauji produktai, kurie patenka į parduotuvių lentynas, e, tokiuose šalise kaip Ispanija, kur koncentracija didelė, tokių produktų padaugėjo dėl tarp profesinių organizacijų ir kaip e, jos veikia, kaip reaguoja ir konkrečiai Ispanijoje. E, tiesą sakant, čia kokio nors specifinio požiūrio neturiu, nes šioje studijoje mes tiesiog žiūrėjome, kas kiekvienoje valstybėje narėje yra prieinama, kas padėta lentynose, kokie produktai, ar atsiranda naujų produktų ir ar jų daugėjo per pastarosius dešimt metų. Atsiprašau, bet plačiau apie tarp profesinės organizacijas ir konkrečiai e, Ispanijoje negalėčiau per daug ko nors pasakyti. Monsieur, monsieur César, je vous propose de... Labai ačiū, ponė Cezarai. Tad e, dabar e, siūlau baigti diskusiją šiuo klausimu ir pereiti prie trečio darbo tvarkės punkto ar pirmo punkto eilės tvarka nauji maisto produktai. Tad dabar tas pagrindinis, e, pagrindinis komitetas kuris kūruoja šį, kla, šį klausimą, šios nuomonės rengimą yra aplinkosaugos klausimų komitetas ir ten pagrindinis pranešėjas paskirtas. E, komisija pateikė pasiūlymą e, e, rugsėjo 23 dieną, išgirdom pristatymą ir dabar pagrindinėme komitete balsavimas numatomas lapkričio 24. -ąją Tad e, mūsų pranešėjai poniai Sarbų nuomonę reikėjo parengti per labai trumpą laiką. Jie atsiprašo, ponė Sarbų, kad e, šiandien negali dalyvauti posėdėje. Ja pakeis uh, uh, jo pakaitinė nari ir suteiksiu žodį, kad pristatytų kolega. Čia skuzė numelė kolegijai nuostelį. Dėkuoju, pirmininkė, gerbiami kolegos, aš labai atsiprašau už kolegę, ponę Sarbu, ji dėl asmeninių priežasčių negalėjo šios dienos diskusijoje dalyvauti ir todėl man tenka perskaityti tai, ką ji norėjo pasakyti. E, nuomonės projektas susilaukė apie 30 pakeitimų ir e, aš pati ketinu teikti tolesnių pakeitimų, tikslinančio apibrieštis, tame tarpe naujųjų maisto produktų apibriešti, nano e, medžiagų apibriešti ir taip toliau. E, komisija jau 2008 e, metais buvo pateikusi teisėkuros projektą dėl naujųjų maisto produktų, tačiau nebuvo susitarta Ypatingai dėl to, kad e, iškilo problemų dėl klonuotų gyvūnų, e, jų palikuonių, mėsos panaudojimo. E, buvo e, nuspręsta, kad e, klonuotų gyvūnų ir jų mėsos problemas reikia spręsti atskirame reglamente, o ne dokumente, kur kalbama apie naujoviškus produktus. Aš labai tikiuosi, kad abu šie teisės aktai bus parengti vienu laiku ir suras tų problemų sprendimų būdus. E, mes labai tikimės, kad e, pagal e, teikiamą dokumentą visi prašymai dėl naujų maisto produktų įvedimo į rinką bus priiminėjami centralizuotai Europos lygmenių, o ne valstybių narių lygmenių. Taip pat kelia problemų e, siūlomas deleguotojų aktų panaudojimas. Mums atrodo, kad e, labai svarbu, kad Europos parlamentas čia galėtų suvaidinti savo vaidmenį. E, E, Europos parlamentas e, turėtų dalyvauti, pavyzdžiui, atnaujinant e, naujųjų maisto produktų sąrašą. Kol kas tekstas yra pernelyg abstraktus, gali sukelti tam tikros sumaišties atitinkamų institucijų veikloje Komisijos teikiamas e, naujoviško maisto apibrėžimas šiuo metu kol kas nėra tobulas, jis leidžia tokiu maistu pavadinti ir tokius produktus, kurie iš tikrųjų nėra naujoviški. Todėl aš ir teikiu savo pakeitimus, e, kurie e, papildytų tekstą ir numatytų keletą naujų uh, E, maisto produktų kategorijų, tokių pavyzdžiui kaip e, maistas, kuris yra gaminamas iš dumblių, e, maistas, kurio molekulinė struktūra yra pakeista ir maistas, kuris yra gaminamas pasinaudojant tradicinėmis reprodukcinėmis technologijomis ir yra pasiteisinęs kaip saugus. Aš Taip pat e, teikiu e, pakeitimą dėl nano medžiagų apibriešties e, sutinkamai su atitinkamu dokumentu dėl vartotojų informavimo. Eina kalba apie reglamentą 1169 priimta 2011 metais. Mes taip pat e, bandome užtikrinti, kad e, naujųjų medžiagų e, registravimo procesas galėtų sutrumpėti tuo pat metu, nepakenkiant ir vartotojų sveikatai. Taip pat sakoma, kad EFSA turėtų parengti tam tikras gairės tiems ekonominės veiklos subjektams, kurie norėtų į rinką pateikti naujus maisto produktus. Aš taip pat e, e, sveikinu pasiūlymą, kad to paties tipo naujoviškiams maisto produktams būtų taikomas generinis patvirtinimas. Aš e, tikiuosi gero ir artimo bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais ir tikiuosi gerų darbo rezultatų. Labai ačiū. Dabar pradėkime diskusiją. Pirmasis kalbės ponas Bovė. Taip, naujoviškų maisto produktų klausimas susijęs su klonavimo klausimais. Turbūt sutinkam, kad reikėtų e, uždrausti gyvūnų klonavimą. Kita vertus, naujoviški maisto produktai nanomedžiagų, nanotehnologijų pagrindų. Tai yra didžiulė problema, nes kol kas neatlikti įvertinimai. Ir dabar EFSA pati pripažino, kad kol kas dar nėra e, pakankamai mokslinių įrodymų Tad kaip mes galėtume pritarti tokiems reiškiniams, nanomedžiagų naudojimui, kuriant tokius maisto produktus, neturėdami pakankamai mokslininkų e, mokslinių duomenų, kad nepakenktų, nepakenktume vartotojų sveikatai. Na, o dabar vėlgi maisto produktai, E, kurie gaminami manipuliuojant, e, nano, tai yra pasitelkiant nanotehnologijas, kel, iš tikrųjų kelia tam tikrą susirūpinimą. Tad iš tikrųjų yra problema, nes e, šiaip jau trūksta šioje srityje darbo. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas. Mane neramina štai kas dabar e, agro pramonė daro didžiulį spaudimą dėl nanotehnologijų e, platesnio panaudojimo. Ir e, EFSA pirmininkas šiaip jau buvo susijęs su tais tinklais, dabar jau jis nebėra EFSA vadovas, bet dabar vėl jis grįžo į tą buvusią sritį ir uh, ir kalba apie nanomedžiagų, nanotehnologijų tikslingą panaudojimą. Tad mes turėtume suvokti vis dėlto nanotehnologijų poveikį. Mums turėtų būti aišku, kad per šias diskusijas mes labai aiškiai vis dėlto pasisakytume už tai, kad nanotehnologijos būtų draudžiamos gaminant naujoviškus maisto produktus ir apskritai maisto produktus. Uh, Ačiū, ponė Bovė, toliau ponė Ajūzu. Ačiū, pirmininkė. Ačiū pranešėjai. pranešėjai. Manau, kad e, pasiūlymas yra geras. Apie klonavimą nešnekėsiu. Pagal šį pranešimą e, naujas, naujoviškas maistas E, turi e, patekti į tam tikrus laiko rėmus. Bent jau dabartinis reglamentas tai numato. Man atrodo, kad šitą dalyką reikėtų keisti. Toliau turėtume kalbėti apie kategorijas, kurios atsispindi 258 e, reglamente priimtame 1997-aisiais. E, tas kategorijas ypač svarbu tiksliai apibrėžti, nes gamintojai bus antraip klaidinami. Na ir taip pat reikėtų kalbėti aiškiau apie maisto panaudojimą trečiosiose šalyse. Kol kas e, formuluotės yra dviprasmiškos. E, E, kategorijų apibrieštis čia taip pat turi būti labai aiškas. Ponas Agnių. Dėkuoju, pirmininkė, kalbame apie naujovišką maistą, naują maistą, kuris suprantamas kaip maisto produktai užauginti ar pagaminti tradiciškai. Ir Eina kalba tarp kitų dalykų apie tam tikrą Australijos e, laukinių gyvūnų mėsą, e, kuri tradiciškai e, laikoma teisingai pagaminta ir saugia. Tačiau Mes labai dažnai matome, kaip tarptautiniuose oro uostuose tiesiog lagaminuose ar e, krepšiuose yra atvežama įvairių laukinių gyvūnų mėsa. Ir paskui patiekiama į rinką, galite surasti tos mėsos a, e, prekystaliuose. Galbūt kai kam pasirodys jokinga, kad taip yra, tačiau problema tikrai rimta. E, pavyzdžiui, e, bežionių mėsoje gali būti ir ebolos viruso. Um, tiesą sakant, nėra labai sudėtinga užkirsti tokiam importui kelią. Galbūt e, išmokyti šunį užuosti heroiną yra labai brangu, tačiau uh, šuo tikrai lengvai užuostų mėsą. Tuo pat metu mes matome, kad Europos institucijose vyrauja tikra paranoja dėl kelių genetiškai modifikuotų sojos pupelių, kurios galbūt patenka į nemodifikuotos sojos pašarus. Dėkui. Ačiū, toliau žodis poniai Sendrai. Ačiū. Kaip jau esu sakiusi per paskutinį posėdį, mes aptarinėjom jau šį klausimą ir pakartoju, e, mes e, prieš E, tokius maisto produktus, kurie pagaminti naudojant ano, nano medžiagas. Tiesiog reikėtų, reikėtų užkirsti kelią nanotehnologijų panaudojimui. Ačiū. Toliau ponas Luozo. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, dabar pagal pasiūlymą valstybės narės praranda dar labiau e, daugiau e, e, kompetencijos. Tad, bet kita vertus, mūsų valstybės narės negali spręsti, tuo tarpu, kai trečiosios šalis, ir turiu galvoje šalis už Atlanto, jų praktika, e, tai yra laisvai ten priekiavimo produktais, kurie kol kas yra draudžiami Europoje. Taip, dabar vėlgi reikėtų vis dėlto neleisti, kad tarptautinės e, priekybos bendro tinklai darytų spaudimą komisijai. Ponas Hezas. Dėkuoju, pirmininkė naujieji maisto produktai turėtų būti suskirstyti į dvi kategorijas, mano nuomonė. Tie, kurie atkeliauja iš kitų, ne ES valstybių ir ES valstybių maisto produktai. Ir čia iškyla klausimas, kaip galime užtikrinti, kad iš kitų uh, valstybių pas mus pateks grini ir niekaip nepakeisti produktai. Porų paragojiš yra apie tidavę chorą, o ne apie alį. Kaip užtikrinti, kad jie nebus genetiškai modifikuoti ir kaip užtikrinti, kad e, bus nurodyta tikroji jų kilmė ir kokiais metodais jie pagaminti. Sakysime, jeigu kažkur e, žmonės dirba už labai mažą atlygį, tiesą sakant, e, dirba kaip vergai, iškyla taip pat ir etiniai klausimai, kaip tie maisto produktai yra pagaminti. Na, o kalbant apie ES valstybės, čia yra vėl savi klausimai. turbūt jau girdėjote, ką aš anksčiau minėjau, kaip paminėjau e, Santorinį salą ir sakiau, kad ten gaminama vyno žaliava, paskui jinai išvežama į Tunisą ir paskui ten padaromas vynas ir jis jau parduodamas kaip bordo vynas. Kitaip sakant, eina kalba apie maisto produktų falsifikavimą. Visus tuos aiškinius reikia atidžiai stebėti. Takker ordfører. Pone Pölsen. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes iš tikrųjų turėtume plačiai aptarinėti šį klausimą. E, ir reikėtų kartu e, operuoti daugiau ir detalių kartu e, atsižvelgti į tai, kiek tos naujos technologijos, naujos žaliavos iš tikrųjų kokį poveikį daro ir aplinkai. Tad į tai reikėtų irgi atsižvelgti. Labai, labai svarbu aptarinėti ne vien tik tai uh, E, šiaip jau tokių, tokių produktų poveikį e, žmonių sveikatai, bet apskritai poveikį ir aplinkai. Ačiū. Merci. Ačiū, ponia Dulajai. Ačiū, ponia pirmininkė. PPE, EPP e frakcijos vardu noriu pasveikinti pranešėją Tik, tačiau norėjau dar e, šiek tiek pasitikslinti dėl procedūros pakeitimo, dėl deleguotųjų aktų. E, ar vėlgi siūloma nauja procedūra neapsunkins, neužvilkins tos visos procedūros sprendimų prieimimo proceso. E, dabar vėlgi dėl tam tikrų produktų kategorijų, manyčiau, reikėtų patikslinti E, didelio vartojimo savoką. Pirmiausia, mes esam pateikę pakeitimo pasiūlymą dėl 27 straipsnio nuostatų taikymo dėl tam tikrų apibriešių terminų, e, dėl tam tikrų laiko, laiko terminų ir dėl 19 straipsnio esam pateikę pakeitimo pasiūlymą dėl tų atvejų, kada tada galėtų galioti šito 19 straipsnio nuostatos. Aš tiesiog norėjau pasitikslinti dėl tų dviejų dalykų. Ačiū. Toliau, ponia Mūriai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pritarėme pranešėjos pasiūlymams dėl deleguotojų aktų O kalbant apie naujųjų maisto produktų sąrašą, tekstas dar kol kas nėra visiškai aiškus. Mums norėtųsi matyti nuorodas į e, produkto kasdienį vartojimą. Taip pat uh, aiškiau turėtų būti išaiškinta, kas norima pasakyti žodžiu sudėtis, composition. Reikalas tas, kad e, jeigu e, maisto produktas yra importuojamas iš trečiųjų šalių, klimato pasikeitimai gali daryti tam produktui tam tikrą įtaką. Tas pats pasakytina yra apie e, genetinių Ehm, genetiškai modifikuotų produktų panaudojimą, ehm, naujasis ehm, laisvosios prekybos sustarimas su JAV čia gali padaryti tam tikrus įtakos. Aš manyčiau, kad reikia pašalinti tas silpnasias sistemos vietas tam, kad Europos vartotojai galėtų vartoti saugius ir sveikus produktus Kita problema yra susijusi su EFSO mm, vaidmeniu ir sudėtimi. Iškyla klausimų dėl institucijos nepriklausomumo. Mes žinome, kad e, yra e, atliekamas tyrimas, e, kai kurie paskirimai yra visiškai politiški ir nesiremia atitinkamų kandidatų kvalifikacija tai taip pat gali turėti įtaką maisto kokybei. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb mijn inbreng al gedaan bij de commissie ENVI, waar ik eh, lid ben. Maar ik heb toch een, eh, een opmerking. Ačiū. Aš eh, jau kalbėjau kitame komitete šiuo klausimu, bet norėjau pasisakyti ir dabar. Aš matau, kad nemažai kolegų reaguoja labai priešiškai. Uh, į nanomedžiagas ir nanotehnologijų panaudojimą. Tačiau e, šiaip jau sukaupta nemažai geros patirties ir rasta tokių tikrai gerų e, sprendimų. Tad prieš užuot kategoriškai e, neigdami tokių technologijų panaudojimą, mes turėtume suvokti jų teigiamas, teigiamas galimybės, nes iš tikrųjų uh, Jeigu nebus daromi šiaip jau tyrimai nanotehnologijų srityje, tai visi tie tyrimai persikels į Rusiją ir į kitas pasaulio vietas. Pone Juzo, norėtų papildyti. Ne, pirmininkė, nenoriu nieko pridurti, tik tai pasakyti pastabėlę dėl EFSA. Puikiai pažįstu šią agentūrą ir manyčiau, kad jos rengiami pranešimai ir ataskaitos yra rengiami nepriklausomų mokslininkų. Jie neturi nieko bendro su EFSA valdyba. Europos parlamentas e, atidžiai nagrinėja visus kandidatus, e, kurie paskui yra priimami dirbti į EFSA, todėl matyt nėra reikalo čia pritarti kaltinimams e, išsakytiems EFSAI. Dėkui pirmininkė, dėl 22 straipsnio daug kalbama apie konfidencialius duomenis, tačiau reikėtų konkrečiai vardinti, kurie duomenys yra konfidencialus. Aš apskritai sakyčiau, kad straipsnį reikia braukti, nes valstybėms narėms niekas negali būti konfidencialu, ypač kai kalbama apie naujų maisto produktų uh, pateikimą į rinką. Turime žinoti viską apie tuos maisto produktus. Aš sakyčiau, kad arba viską reikia leisti, arba tada tokią nuostatą iš teksto braukti. Ačiū. Dabar žodį siūlau suteikti ponui Nikolsonui kaip Envi komiteto pranešėjui e, susijusiam su šią nuomonę ir tada kiti kalbėjo. Dėkoju, pirmininkė, mm, aplinkos komitete esu pranešėjęs šiuo klausimu. Man labai patiko šio ryto diskusija, jos klausiausi atidžiai. Turiu taip pat paminėti, kad pusė pirmos e, rengiami klausimai apie e, naujoviškuosius maisto produktus galbūt e, ir galima būtų ką nors nusiųsti ir pasiklausyti tų diskusijų. Ehm, šiame parlamente jau metų metais ginčiamasi, ar reikia šiame dokumente kalbėti apie klonavimą. E, buvo nuspręsta, kad šitą problemą reikia atskirti kaip visiškai atskirą. E, e, paskutinė apibrieštis, regis, buvo parengta 1998 metais Aš e, atidžiai klausiausi ponios Paulson ir kitų e, minčių. Ir e, ponia iš kairės labai įdomių minčių yra išsakiusi, bus įdomu išgirsti, ką komisija apie tai galvoja. Ir ponas Agniu, tikrai jūs patikinu, kad kai jūs kalbėjote ir minėjote tų laukinių gyvūnų mėsą, aš tikrai nesišypsojau. E, kur tai bebūtų, tai yra labai rimta problema. Tačiau, aišku, tai nesusijusi su jokiom nanotehnologijom. E, ir ponas Agnė iš tikrųjų ne pirmą kartą tą problemą mm, girdime ir pritariu, kad ją reikia iš tikrųjų spręsti. E, aš atidžiai klausiausi, kas e, sakoma šiame komitete dėl šios temos e, yra labai aiški sąsaja tarp jūsų komiteto ir aplinkos komiteto, nes e, ir jūsų, ir mūsų, ir gamintojų požiūrius e, būtina turėti galvoj. Panemoji, norėtų dar kartą pasakyti norėjau tik priminti savo e, kolegai, kad internete jūs galite rasti straipsnį apie EFSA darbą. Mm, ten kaip tik rašoma apie darbo grupės, kurios turi parengti mokslinę nuomonę, paaiškėja, kad tokiai darbo grupiai kaip taisyklė pirmininkauja kažkas, kas yra ne kas kita, o politinis kurios nors valstybės atstovas. Dabar steiksiu žodį komisijai iš Sanko generalinio direktorato turime atstovių ir paskui baigsime šią diskusiją. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ačiū pranešėjui ir šešėliniai pranešėjai už e, tikrai pastabas, už tokį labai naudingą pranešimą skirtą komisijos pasiūlymui skirtam naujoviškiams maisto produktams. Mes tiesiog e, norėjom sustiprinti dabartinę tokių produktų pripažinimo e, sertifikavimo proce, e, tiesiog procedūrą, nes tokių ir kartu užtikrinti, išlaikyti maisto produktų saugą. Tas pasiūlymas labai svarbus vidutiniams, mažosioms įmonėms, nes čia naujas, nauja savoka atsirado generinis pripažinimas, tai palengvins tokių įmonių gyvenimą. Dabar kai kas e, įvertino e, kaip silpnas tam tikras pasiūlymo vietas, tačiau mūsų šitas pasiūlymas atsirado po diskusijų taikinimo ir mes tikrai neketinom plėsti pasiūlymo apriepties, mes tiesiog siūlėm ją patikslinti. Ir aišku, techninės diskusijos būtų ir bus naudingos tam, kad būtų galima užtikrinti teisinį apibrieštumą visiems ūkio subjektams, kartu nacionalinėms administracijoms, kurios prižiūrės šito reglamento vienodą ir aišku įgyvendinimą. Tad šita prasme iš ties dar e, galima tikslinti tam tikrus techninius dalykus. Buvo pasakyta apie maisto produktus atkeliaujančius iš trečiųjų šalių. Taip, tokie produktai vis dėlto turi atitikti tuos pačius standartus, kurių mes laikomės Europoje. Tačiau jūs teisingai sakėt, kad mes esam numatę pranešimo procedūrą, pranešimo procedūrą, į kurią patektų tam tikri trečiųjų šalių produktai. Jiems nustatomi labai griežti standartai, tam tikros techninės detalės ir, ir iš ties tokie produktai negali uh, sakykime, būti pagaminti klonuotų gyvūnų pagrindų ar visiškai naujų elementų pagrindų. Tai yra aiškiai įvardyta. Tad tokie produktai turi būti gaminami ir e, griežtomis sąlygomis ir jeigu kyla, sakykime, tiesiog už prieštaravimas valstybei nariai, tai tada tokie produkt, tokiems produktams tada nebeišduodami tie leidimai pagal supaprastintą sistemą. Jie tada turi pereiti per EFSA procedūrą. Tad taip, mes sudarom galimybę trečiosiom šalims eksportuoti produktus, kurie e, pagaminti saugiai ir tokiu būdu e, tai leidžiamas toks importas, bet kartu nemažinami saugumo standartai. Dabar dėl trečiųjų šalių maisto produktų apibriešties. Tai EFSA jau dirba šiuo klausimu, vertina, kokiu duomenų pareiškėjai turės pateikti. Tad iš tikrųjų mes kalbam apie labai specifinę savoką apibriešti. Toliau, nanomedžiagų savoka ir apibrieštis. Tai pastabos buvo nevienodo šiuo klausimu. Yra Dabar viena apibrieštis e, reglamente dėl vartotojų e, informavimo, e, ženklinimo produktų. Ir manytume, kad būtų verta turėti vieną nanomedžiagų apibriešti, kuri atsispindėtų viename teisės akte. Ir tokiu būdu tada pasiektume teisinę apibrieštumą maisto grandinės subjektams. Na, o šiaip dabar e, visada, bet kokiu atveju, laikomasi atsargumo principo, jo laikomasi tam tikrais specifiniais atvejais, kai yra neiškumo, kai nenustatoma, kiek e, tai gali paveikti saugos dalykus. Uh, Dabar yra kontrolės nuostatų, kurios, kurias nustato valstybės narės, tačiau yra ir bendro lygio horizontalių nuostatų. Mes dabar stengiamės sudarninti procedūrą, numatyti maksimalius laiko terminus tiek komisijai, tiek EFSA matau, kad kai kuriems jūsų atrodo, kad nereikėtų sutrumpinti laiko terminų, nes numatyti terminai yra maksimalūs ir mes tiesiog e, derinam šitą klausimą su EFSA. Toliau, dėl įgyvendinimo aktų, manytume, yra patenkinti kriterijai tam, kad būtų galima priimti įgyvendinimo aktus dėl priemonių. Na ir dar valstybės narės labai svarbu, čia jos nepraranda e, kom, kom, kompetencijos, jeigu norė, tos valstybės narės, jeigu nori sugriežtinti savo, savo procedūras e, priešingai. Uh, E, jeigu dabar labai svarbu, kad vis dėlto naujas maisto produktas būtų patvirtintas e, vienu lygiu, bet tai dar nepakerta visų Europos vartotojų tiesiog pasirinkimo galimybių. Dar kartą ačiū pranešėjai už puikų darbą, tikrai daug, laiko daug neturėjot ir tikimės, kad jūs tekstą patvirtinsit kuo greičiau, kad ta uh, tokių produktų tvirtinimo procedūra įsigalės labai greitai ir ji paskatins naujoviškų maisto produktų ir apskritai naujovių sklaidą Europos Sąjungoje. Labai ačiū. Pone Ravila. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, Norėjau padėkoti kolegoms už tokias konstruktyves diskusijas. Ačiū komisijos atstoviai už paaiškinimą. Pranešėja ponė Sarbu iš tikrųjų dirba ir aplinkosaugos komitete ir, ir iš tikrųjų ji tikrai pasirūpins e, veiklos derinimu ir bendradarbiavimu tarp dviejų komitetų. Dėmenimą. Na, o dabar pe, prieš pereinant prie kito darbo atvirkės punkto, priminsiu terminą, iki kurio galima pateikti pakeitimus. Tai iki spalio 10 10.12 valandos galima pateikti pakeitimų pasiūlymų, o dabar balsuosim komitete, tiksliau aplinkos, e, mūsų komitete balsuosime dėl to lapkričio 5-6 dienomis, o pagrindiniam komitete, aplinkosaugos komitete, balsuojama dėl tos nuomonės bus e, lapkričio 24. Na, o dabar pereikim prie kito darbo atverkės punkto, dešimtojo. Afrikinio keulių maro padėtis tam tikrose regionuose, Baltijos valstybėse ir Lenkijoje. Ponas Serkesi, jūs turbūt norėjot kalbėti. Matau, jau atvyksta kolega. tai kol jūs eisite, čia užlipsite į tri, tribūną, aš e, tęsiu tada. Kaip žinot, šis klausimas yra labai svarbus. Afrikinio keulių maro padėtis Baltijos valstybėse ir Lenkijoje. Kodėl tas klausimas svarbus? E, ši lyga yra labai užkre, užkrečiama, nuo jos kenčia keulės ir šernai ir didelis mirtingumas tokių gyvūnų. Kol kas nėra specifinio konkretaus gydimo nuo šios lygos. Ir vėlgi tik tai šiaip jau vakcinos, vakcinavimas, skiepijimas prevenciniais tikslais ne visada pasiteisina. Nuo 2014 sausio buvo užfiksuota 309 e, afrikinio keulių maro protrukiai keulių ūkiuose ir 87 atvejai šernų susirgymų. Ir dėl čia paminėtinos Lietuva, Latvija, Lenkija ir Estija. Ir atrodo, kad šis užkratas atvyko iš e, Rusijos per Baltarusiją sausio 29-ąją e, Lietuvoje buvo užfiksuoti du pirmi e, tiesiog užsikrėtimo atvejai šer, šernų ir, ir keulių ūkiuose ir Rusija e, labai greitai tai sureagavo ir e, paskelbė visišką draudimą iš ES sąjungos e, importuoti keulieną. E, iš tikrųjų, čia mes kalbam apie labai svarbų tiesiog eksporto sektorių, nes maždaug vertinama, kad kalbam apie 1,4 milijardų metinį, metinį eksportą nuo kurio ypač priklauso Lietuva, Vokietija, kitos valstybės. Na ir dabar ES kreipėsi į PPO e e, arbitražą, būtent tam, kad būtų galima e, įvertinti Rusijos draudimą jo būtent teisėtumo klausimų. Tai dabar pas mus atvyko komisijos generalinio sanko direktorato uh, atstovas, ponas Bernaras von Gutem, kuris pasidalys informaciją e, su mumis apie būtent e, afrikinio keulių maro padėtį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau priminti komiteto nariams, kas ir yra e, afrikinis keulių maras. Tai yra viena iš trijų Piksot viruso tipo lygų, susijęs yra panašus yra keulinį marą ir jisai sukelia didelį, mirting, didelį mirtingumą. Ši lyga egzistavo iki 90-mečio pabaigos, po to mes ją sugebėjome išnaikinti, turėjome atveju beje užkritimo atveju ir Belgijoje. Sardinijoje buvo pastebėti keli atvejai ir tenai dar vis dar tas e, virusas veikia. Taigi, kaip šis virusas patenka į e, žemyną? 2007 metais jis buvo pasidė, pastebėtas Gruzijoje, mesoje, kuri atkeliavo iš Mozambiko. Ir iš ten tas virusas paplito E, tai yra iš Gruzijos e, po, po e, vidurio ir rytų Europą. Virusas plinta lietai, bet uh, užtikrintai matot, kad per Gruziją, Rusijos pietus, uh, Ukrainą ir Baltarusiją jisai pasiekė uh, rytų Europos šalis 2013 metais. Kaipgi uh, kaipgi plinta e, e, lyga. E, Reiklas tas, kad Rusijoje nekontroliuojamas yra keulių transportas, veterinarijos tarnybos ten veikia gan silpnai, bet to lyga plinta ir dėl kariuomenės, nes kai kurie produktai turinti savo sudėtyje keulienos atkeliavo iš pietų Rusijos į šiaurę ir todėl net e, Rusijos šiaurė yra aptinkama šio viruso. Ir Rusijoje lyga e, e, plinta dėl to, kad Rusijoje šeria keulės šiukšlėmis, kurių sudėtyje yra mėsos. Uh, uh, atliekų. Es Europoje mes draudžiame tai daryti, nes mes prisiminame karvių pasiutlygę Europoje, šios lygos protrukį ir tuomet mes uždraudėme šerti gyvūnus tokiomis šiukšlėmis ar apskritai mėsos turinčiais parašais, maisto atliekomis. Jūs uh, E, galite pamatyti žemėlapį, kuriame nurodote, kaip plito šį lygą nuo 2007 metų iki 2013 metų. Kaipgi mes ruošiamės e, šiai e, lygai, nes mums buvo iš karto aišku, kad laukiniai šernai visuomet gali patekti į mūsų teritoriją ir noriu iš karto pasakyti, kad mes neimportuojame keulienos produktų iš Rusijos, dėl to, kad Rusijoje yra ir kitų lygų. Taigi lyga negalėjo pas mus patekti su teisėtai įvežtais produktais ar mėsa. Taigi, ką mes darėme? Mes parengėme taisyklės, kurių turi laikytis valstybės narės, kai vyksta lygos protrukis, dar 2002 metais buvo parinktos šios taisyklės. 2010 metais mes kreipėmės į Maisto saugos agentūrą, kad paprašytume, kad jie atliktų rizikos vertinimą, išnagrinėjus lygos plėtimo galimybės Rusijoje. Ir 2013 metais, kai mes supratome, kad e, šios, ši lyga atkeliavo prie mūsų sienų, mes ėmėmės prevencinių priemonių. Pirmiausia, visi sunkvežimiai, kurie atkeliauja į, iš Rusijos, turėjo būti dezinfikuoti. Be to mes pradėjome Lenkijoje ir trijose Baltijos šalyse atidžiai stebėti e, laukinių šernų populaciją. Uh, E, Europos komisija praeitais metais skiria net e, pusrečio milijono e, eurų šiam darbui, bet to mes pradėjome taip pat informuotumo didinimo kampaniją prie mūsų sienų. Jūs ką tik kalbėjote apie, na, apie naujus maisto produktus ir minėjote Australijos laukinių gyvūnų mėsą. Taigi aš noriu Jums pasakyti, kad kad įsivežti tokią mėsą į ES teritoriją yra draudžiama. Šis draudimas galioja jau dešimt metų. Mes turime programą, pagal kurią valstybės narės privalo pasienį tikrinti keleivių bagažą. Be abejo, neįmanoma gal užkirsti, visiškai užkirsti kelio to, tokių, tokios mėsos įvežimui, bet komisija sustiprino uh, sustiprino kontrolę pasienyje ir Heathrow oro uoste mes iš tikrųjų registruojame nemažai šio draudimo pažeidimų. Taigi mes taip pat nusintėme į Baltijos šalis tri savo inspektorius iš sveikatos generalinio direktorato. Jie taip pat tikrino, kad šios šalis turėtų veiksmų planus E, parengtus, e, kuriuose būtų nurodyta, ką jos turi daryti, jei įvyks lygos protrukis. Dar e, mes metų pradžioje parengėme gairės dėl šernų. Mes žinome, kad laukiniai gyvūnai gali uh, uh, uh, prisidėti prie įvairių lygų plitimo ir kiek mes suprantame iš Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos gautų duomenų, nors tie duomenės, ta informacija nėra gal labai išsami, bet atsižvelgiant vis dėlto į gautus duomenys, mes matome, kad jie užsijama šernų medžioklę. nors to daryti negalima, nes keli šernų, šernų e, specialistų e, e, mums yra aiškiai pasakę, kad negalima, negalima šaudyti šernų, norint taip išnaikinti lygą. O Baltarusijoje būtent taip ir daroma. E, gyvūnai krenta nuo pačios lygos kur kas greičiau nei nuo e, šaudimų. Praeitų metų pabaigoje e, toje vietoje, kur susikirtė Lietuva, Lenkija ir Baltarusija, Baltarusijos atstovai bandė išaudyti šernus ir būtent dėl to per tris pirmasis šių metų savaitės Lenkijoje ir Lietuvoje buvo aptikti užkrėsti gyvūnai ir uh, tie atvejai buvo užfiksuoti visai šalia uh, sienos su Baltarusija. Kitaip tariant, buvo akivaizdu, kad tie gyvūnai tiesiog bandė pasprūkti iš Baltarusijos dėl to, kad uh, uh, kad juos šaudė. Mes suskirstėme viską į. E, e, Pažymėjai visą teritoriją skirtingomis spalvomis. Sausio 27 dieną buvo užregistruotas pirmas atvejis e, Lietuvoje. Tuomet mes iš karto pagal 2002 metų direktyvą ėmėmės prevencinių priemonių. Tai reiškia, kad mes uh, padalyjome visą teritoriją į tam tikras zonas. Pagal tai buvo nustatoma, kiek, kaip elgtis reikia su mėsos produktais. Ir kelios dienos po to da, tai buvo paskelbta apie lygos užfiksuotą viruso atvejį Lietuvoje Rusija pritaikė visų Europoje pagamintos užaugintos keulienos produktų draudimą. Ir tai mus, visus mus nustebino, nes bendra uh, keulienos uh, importo į Rusiją vertė yra 1,45 milijardo eurų ir tai yra daugiausia importas iš Danijos, Vokietijos, Prancūzijos, kai kurių kitų šalių. Mes surengėme nemažai dvišalių susitikimų su kolegomis iš Rusijos, komisijos narys e, net buvo nuvykęs į Rusiją ir tenai stengiasi įtikinti savo kolegą e, panaikinti šį draudimą. Dabar e, veterinarinės priemonės, kurias mes pritaikėme. Mes parengėme eksportuotojų sąrašą. Jis yra prieinamas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Atsiprašau, ekspertų sąrašą mes parengėme Tai yra ekspertai, kurie išmano ir Afrikinio maro da, da, da, ypatumus, ir da, yra, išmano ir šernų elgesį. Kai kurie iš šių ekspertų nukeliavo į Lietuvą ir tenai bandė aptikti lygos požymius šių, laukinių šarnų populiacijoje. Lenkijoje, Lietuvoje ir vėliau Latvijoje ir Estijoje buvo užfiksuoti keli atvejai. Kaip jau minėjau, laukinių šernų populiacijos e, valdymas yra geriausias būdas užkirsti kelią Afrikinio kiaulių maro e, plėtrai. Ir reikia labai aiškiai pasakyti, kad negalima šaudyti šernų. Nes pirmoji ministrų reakcija būna tokia, reikia kažką daryti, reikia juos visus iššaudyti. Taigi mes turėjome nemažai padirbėti tam, kad atikintume valstybės narės, kad geriausia su šia lyga kovoti yra uh, kitomis priemonėmis. Reikia palikti ramybėje laukinių šernų populiaciją, leisti gyvūnams, užkrestiems gyvūnams mirti. Ir reikia imtis prevencinių priemonių. Be to, Mes taip pat surinkėme nemažai susitikimų ir pasaulio gyvūnų sveikatos organizacija, ji pritarė mūsų nuomoniai, bet to mes kreipėmės į kelias referencinės laboratorijas kurios padėjo valstybėms narėms geriau diagnozuoti Afrikinio keulių marą. Be abejo, mes ir toliau stebime situaciją, takom ir kitas e, e, e, priemonės, prevencinės priemonės, kurios yra finansuojamos ES. Tam darbo mes skiriame pusketvirto milijono eurų finansinį paketą, kuris yra skirtas ir lygos prevencijai, ir e, e, ūkiams apsaugoti, nes labai svarbu, kad e, tas virusas nepatektų į ūkius. Labai svarbu yra tinkamai apsaugoti keulės garduose, kad, neturė, kad jos neturėtų visiškai jokio kontakto su laukiniais gyvūnais. Uh, namie auginamas keulės taip pat reikia apsaugoti. Rugsėjo 8 dieną buvo užfiksuotas lyg, uh, už, uh, e, užkrestas gyvūnas uh, Estijoje visai šalia sienos su Rusija, tenai 95 procentai gyventojų turi ryšių su Rusija, jie dažnai keliauja į Rusiją, atsiveža iš Rusijos įvairių mėsos produktų. Taigi situacija yra tokia dabar. Graudona spalva pažymėtos teritorijos, tai yra teritorijos, kur buvo užfiksuota. Uh, uh, užfiksuotas afrikinės kiaulių maras ir kur reikia imtis ypatingų priemonių norint apsaugoti naminius gyvūnus ir kiaulių ūkius. Rausva spalva yra pažymėtas teritorijos, kur yra galimi atvejai, arba kur buvo užfiksuotas vienas ar kitas tik atvejis, ir mėlyna spalva yra apsaug, pažymėtos apsaugos zonos. Taigi šios trijų tipų teritorijos e, yra reikalingos tam, kad mes galėtume geriau apsaugoti Europos Sąjungą. Ir ponė pirmininkė, prieš baigdamas norėčiau dar pasakyti štai, ką mes e, e, labai budriai stebime, kad liga nepatektų į kitas teritorijas. Mes taip pat e, norime užtikrinti, kad valstybės narės e, e, protingai valdytų savo laukinių šernų populaciją ir kad lygos protraukis neplistų toliau, kad jisai liktų tik tai jau užkirstų teritorijų ribose. Ir mes siūlome regionalizacijos politiką, kurią taikėme ir praeitįje, Jūs tikriausiai atsiminate, kad tokių priemonių imasi, imamės visuomet, kai įvyksta kokios nors veterinarinės lygos protrukis ES. Nes pirmiausia, mes norime užtikrinti, kad ES galėtų ir toliau prekiauti su trečiomis šalimis. Ir kai kurios trečiosios šalis visiškai pripažįsta mūsų taikomą tą regionalizacijos metodą. Ir pavyzdžiui, Lenkijoje kol kas e, lyga e, e, pastebėta yra tik tai trijose teritorijose ir neplinta kitur. Taigi tai parodo, kad gerai, gera mūsų tak, taktika. Dėkoju prieš pradėdamas diskusiją. Aš norėčiau pasveikinti pas mus e, taip pat e, atvykusi ponas e, Serkės pirmininką, ponė Kalnietė. Yeah. Uh, Mane pirmininkė, kolegos, nuo 14 metų pradžios afrikinis keulių maras sklinda Baltijos valstybėse ir Lenkijoje. Uh, sukeldamas e, ekonomikai e, žalą ir padarydamas žalos e, mūsų ūkininkams. Jeigu tai nebus sustabdyta, gali būti padaryta dar didesnė žala visai ekonomikai apskritai. Imamasi įvairių prevencinių priemonių, užkertant kelią tolesniam lygos kriti, e, plitimui ir kuriama tam tikra buferinė zona, kuri neleistų tai lygai plisti į kitas teritorijas. Ir kadangi šita zona vis plečiasi, aš norėčiau paraginti imtis tolesnių, griežtesnių tos lygos uh, sustabdymo priemonių ir norėčiau paprašyti ko, iš komisijos didesnės paramos trims Baltijos valstybėms ir Lenkijai. Norėčiau, kad komisija koordinuotų e, šios lygos išnaikinimo ir plitimo reikalus ir taip pat numatyti finansinę paramą, kaip kad numato uh, 2014 metų 652 reglamentas. Taip pat e, numatyti maksimales šimtaprocentinės kompensacijas už sanitarinės priemonės e, lygos protrukio atvejais, e, kur tas finansavimas turėtų būti teikiamas visiems veiksmams, kurie yra reikalingi lygai sustabdyti. E, mes e, norėtume, kad e, visais atvejais, kai susitinkate su komisijos atstovais, jūs pabrėžtumėte šitą būtinybę. Dėkui. Merci à vous. Je cède la parole à monsieur. Labai ačiū, dabar žodis teiksiu ponui Vojčiakovskijui. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. No, mój głos będzie współbrzmiał z głosem pani Kalniete. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš galiu tik tai pritarti poniai Kalnietai. Iš ties komisijos priemonės nėra pakankamos. Ir manyčiau, komisija vis dėlto nepakankamai valdo šitos grėsmės, o šita grėsmė yra e, visai Europai, nes lyga plinta labai greitai. O dabar priemonės, kurių numačiusi yra komisija, yra labai jau kuklios. Ir tokiomis priemonėmis neužkirsim kelio šios lygos plintimui. Labai greitai ta lyga gali pasiekti ir kitas valstybės narės iš Lenkijos persikelti ir kitur. Tad dėl to jau nukenčia nemažai milijonų po, mūsų ūkininkų, bet gali nukentėti jų ir daugiau, ir kitur. Šiuo atveju kalbam apie visą e, keulienos gamintojų sektorių Ir todėl aš norėčiau paklausti, kaip vis dėlto, kaip ta lyga e, pasiekia tokį mastą, nes taip, nustatyta tarsi lyga atvyko iš Rusijos, jos kilmė Rusija. Bet vėlgi likimo ironija, Rusija, kuri yra šios lygos šaltinis, dabar ji imasi uh, visiško mūsų eksporto draudimo, o komisija tiesiog savo laiku nesijėmė tinkamų veiksmų. Tai noriu paklausti, ar komisija vis dėlto deramai masto apie tai, nes mes iš tikrųjų patiriam ES viduj tam tikrą diskriminavimą. Antai Pas mus yra ūkių, e, kuriuose yra daniško kapitalo. Ir Ir vėlgi šiuo atveju kalbam apie tam tikras nevienodas sąlygas. Čia buvo kalbama apie tam tikrą keulieną iš tam tikrų regionų, jos vartojimą ar nevartojimą. Like to... Panasutima, e, dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pritarti tam, ką kolega Vaičiakovskis paminėjo. Sunku patikėti, e, kad Rusija, kuri, tiesą sakant, yra keulių maro paplitimo šaltinis, ES tuo pat metu yra uždariusi, uždariusi e, keulienos importą e, iš tų teritorijų, kur to keulių maro visiškai ir nėra. E, iš komisijos atstovo girdėjau, kad ES imasi prevencijos priemonių ten, kur įtariama, lyga, ar ji yra patvirtinta, bet kas atsitinka, kai paaiškėja, kad tuos priemonės neefektyvios. Ir ar mm, galima būtų tada pagalvoti apie veterinarijos fondo panaudojimą. Taip pat, ką komisija galvoja apie galimybę sukurti vakciną nuo afrikinio keulių maro ir ką komisija galvoja apie tai, kaip tokį procesą paspartinti. Taip pat, ar jūs galvojate, kad e, dabartinių priemonių pakanka, norint užkirsti šios e, lygos plitimą Europos Sąjungoje? Dėkui. Merci, la parole est à M. Ropé. Dabar žodis ponui Ropiai. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad šitas klausimas šiandieną įtrauktas į darbo atvarkę ir mes galim ir sužinoti, ir pasikeis nuomonės, ir pasitarti, kągi daryti toliau. Iš tikrųjų, aš gyvenu e, būtent raudonoji zonoje Lietuvoje, netoli Baltarusijos sienos, kažkur apie 50 km ir pakankamai gerai žinau situaciją kas ten vyksta ir kokie pokyčiai ir taipogi e, visiškai šalia manęs yra tas kompleksas kuris prieš e, porą mėnesių buvo sunaikinta apie dvidešimt tūkstančių kiaulių tai danijos kapitalo įmonė šiandieną visiškai tuščias ir žmonės neturi darbo ten dirbdavo apie trisdešimt darbuotojų tai situacija pakankamai yra e, sunki ir, ir, ir, ir e, tame tarpe, kad jinai plinta. Visos priemonės, kurios buvo taikytos iki šios dienos, jos e, praktiškai rezultato nedavė, E, nes e, nesustabdėm reiškia proceso o jisai išsiplėtė. aišku aš jau nekalbu apie tai kad e, baltijos šalių ir lenkijos ūkininkai kenčia dėl to kad rusija pati duodama, siūsdama užkrėstus šernus reiškia pati uždraudė rinką bet aš kalbu ir apie tai kad šiandien žmonės nebežino ką daryti E, visų pirma raudonojoj zonoj buvo e, liepta ir buvo sakyta žmonėms kad europos e, sąjunga kompensuos išpjauti visas namines kiaules. šiandieną kiaulės visos išpjautos žmonės nė vieno lito jokios kompensacijos negavo dabar bando šnekėti kad liktai e, ne viskas buvo svarstyta ne viskas sutarta ir kiti dalykai tai iš tikrųjų kas tai per priemonės mes jų nežinom tų priemonių. E, kitas dalykas e, dabar kalbama ir toliau ką daryti su šita sakykime investicija su šita pramone ar žmonėms investuoti apsaugojant šituos ūkius ar ar keisti profilį, ar, e, reiškia, naikinti šitą ūkį, e, nieko nežinom, nieko nežinom, kas bus toliau, kokias priemonės bus apsaugotas. Lietuva pasiūlė vieną iš priemonių e, apsisaugoti nuo e, reiškia invazijos šernų tiek iš rusijos tiek iš baltarusijos užtverti tvorą. Liktai komisija buvo iš pradžių ir sutikusi, kad tai galbūt būtų viena iš geriausių priemonių bet e, paskui buvo atsisakyta tos tvoros finansavimas ir liktai lietuva dabar kalta kad iš tų valstybių e, ateina užkrėsti šernai ir deja židiniai su kiekviena diena vis plečiasi plečiasi į šalies e, gilumą negi dabar iš tikrųjų lauksim kada europos vidurin vėl iki belgijos dais kiaulių maras tik tai paskui pradėsim dirbt šituo klausimu. tikrai aš labai kviečiu e, klausimas labai rimtas ir reikia į jį labai rimtai pažiūrėti o ne tik tai priemonėm kurios e, na sakykime tenai nešaudykit šernų bet juos globokit tai ką jos reiškia sustot ratu visiems ir žiūrėti tuos šernus kada jie iškris? E, o šernai vis nauji užkrėsti ateina ir ateina iš tų valstybių iš rusijos ir baltarusijos. tai e, iš tikrųjų manau mūsų veterinarinė tarnyba e, daug pateikė pasiūlymų bet tie pasiūlymai guli komisijai stalčiuje sprendimų nėra. aš kviečiu komisiją kuo greičiau priimti sprendimus kad žmonėms būtų aiški situacija ir kompensuoti tuos padarinius kuries, kur, kuriuos jau šiandieną žmonės patyrė ir kuriuos rytoj patirs. ačiū. Merci. La parole est à Madame Acheva. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, als ik uh, nu luister, dan. Ačiū, ponė pirmininkė. Prisimenu 97 metus. Aš tada buvau e, eh, Keulio augintojo asociacijos pirmininkė. Vėlgi kalbėjom apie tokius atvejus ir e, sprendimus, priemonės, kurių buvo imtasi. Tada irgi kalbėjom apie didžiulės sumas, kurios susijusios su, e, su mūsų e, eksportu į Rusiją. Bet dabar vėlgi dar Ukrainos klausimas e, kaip tik iškilęs šiuo atveju. Ir vėlgi buvo kalbama apie būtent atsakomasias priemonės. Viena tokių priemonių buvo pasiūlyta vakcinavimas, skiepijimas, vakcinos e, sukūrimas. Kita vertus, vėlgi, ar komisija žino visišką padėtį, nes Rusija skelbė, jog ji jau e, tiesiog sunaikinusi šią lygą dabar vėlgi sakoma, kad negalima medžioti užkrėstų e, laukinių šernų, bet kita vertus taip tiesiog palikti jiems gaišti patiems vargu ar pasiteisintų, nes šernai juk nepaiso valstybių sienų, jie, jie, jie e, ke, perkelia lygą į, ir į kitas šalis ir klausimas, kaip tą procesą sustabdyti. Ačiū. Tad Dabar aš suteiksiu žodį bendram pirmininkui, kitam pirmininkui Sokerski. Sikerski. Taip. Dabar aš irgi norėčiau paklausti Europos komisijos atstovės, kaip jūs vertinant Europos pasiruošimą šios padidėjusios grėsmės sąlygomis? Nes šiandien, e, sakykime, reikia skersti, paskersti keletą tūkstančių keulių, bet e, ar Europa turi logistinių pajėgumų tam padaryti? Ar pakankamai pasiruošta, ar ruošiamasi tam, e, kartu atsižvelgiant ir į pamokas sukauptas praeitį? Tad ar klausimas paprastas, ar mes iš tikrųjų esam pasirengę reikalui esant paskersti ten tūkstančių, šimtus tūkstančių keulių? Dabar kitas klausimas susijęs su mm, laukinių gyvūnų e, populiacijomis ir turiu galvoj ne vien tik tai laukinius šernus, turiu galvoje ir kitus gyvūnus. E, Antai tam tikrose valstybėse m, mm, apribojamas tam tikrų gyvūnų sker, skerdimas humanitariniais sumetimais, nukreipiant dėmesį kitur. Aš manyčiau, reikėtų vėlgi atsižvelgti ir į socialinius veiksnius, bet kita vertus reikėtų E, vėlgi reikėtų kažkaip tą dalyką spręsti, pasitelkiant gal ir miškininkystės strategiją. Ačiū. E, tad e, dabar vėlgi gražinsiu žodį komisijos atstovui Van Gudhemui. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasistengsiu atsakyti į pateiktus klausimus. Pirmiausia, Čia tarsi buvo pasakyta, kad komisija nekoordinuoja priemonių. Atmesiu tokius kaltinimus. Iš tikrųjų, niekada mes tiek nekoordinuodavom veiksmų, kaip kad šį kartą. Uh, iš tikrųjų teikiam, siuntėm savo ekspertus į valstybės narės, kad tie galėtų tikrai e, tiesiog orientuoti, pateikti informacijos. Šernų klausimų. Aš anksčiau jau sakiau, kad, nuo, e, kad šita lyga tiesiog pribaigia 90 procentų keulių. Ir todėl mes sakom, kad reikėtų palikti šernus ten, kur jie yra, tiesiog e, palikti jiems gaišti patiems nuo lygos, nes penkis kartus lyga daugiau nužudo e, pribaigę šernų, negu kad šaudant jų, kad šaudimu. Nes e, vėlgi, jeigu šau, nušausi šernus, tai tie nėra, jie nėra jau tokie kvaili, buki, Jie vieni e, pasiseka jiems tiesiog pabėgti ir, ir tiesiog pe, vėlgi paskleisti užkratą kitur. Tad juos reikėtų tiesiog palikti vietoje, bandyti juos kažkaip suvaldyti, bandyti pašarų ten jiems pamesti, kad jie ten nepabėgtų. Uh, kitais atvejais nereikia ten jų maitinti, tačiau tiesiog kalbam apie mikrovaldymą, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybės, nes priemonės, kurių imamasi miškuose, tai ne tas pats, kas priemonės e, laukuose, tyruose, kur miškų nėra, kartu priemonės, kurių imamasi žiemą, ne tos pačios, e, kaip kad kitais metų laikotarpiais. Na ir dabar, norėdami padėti daugiau valstybėms narėms, mes ateinančią savaitę e, tiesiog sušauk, organizuojam posėdį Lietuvoje, pasikviečiam tiesiog Europos ekspertų, labiausia nukentėjusių valstybių atstovų. Ir mes kreipiamės ne vien tik tai veterinarijos tarnybas, bet kreipiamės į medžiotojų organizacijas, uh, ir kartu miškininkystės e, atstovus. Tad labai e, mes kalbam apie strategiją, kuri apriektų įvairius subjektus. Tačiau klausimas ne tas, kad čia šaudyti ar nešaudyti nereikėtų šaudyti šernų, nes šaudydami tik tai paskleisim tą lygą. Antai paminėjau pavyzdį, kad e, per Gruziją ta, ta, ta lyga paplito, per Rusijos tyrus ir atkeliavo iki mūsų. Tad mm, e, tikrai tiesiog aš suprantu, kad ministrams sunku bus pateisinti, kad reikėtų palikti šernams ir lygai siautėti pačiai ir, ir, ir guldyti šernus, bet e, šaudimu tikrai pasieksim tik tai priešingo rezultato. O dabar kitas pavyzdys, dabar jeigu nušausi šernus, tai, tai jų, jų palikuonis pabėgs į kitas vietas. Tad kiekvienu kiekvienu metų laiku reikėtų e, taikyti skirtingą strategiją. Ir apie tai mes kaip tik kalbėsim per sustikimą Lietuvoje ateinančią savaitę. Ir labai svarbu, kad tos strategijos laikytųsi ne vien veterinarijos tarnybos, bet ir kiti subjektai. Na, nu, dabar vėlgi buvo kritikuojama, kad mes nepakankamai priemonių ėmėmės, kritikuojama tai, kad trūksta finansinės paramos. Uh, daugelį argumentų galiu atmesti ir pasakysiu, praeisiais metais mes išleidom 2,5 milijonų eurų prieš lygai tiesiog paplintant. O šiais metais mes e, rėmėmės, rėmėmės valstybių narių pateiktą veterinarijos programą ir jos pagrindų numatėm 3,5 milijono eurų. Bet tai buvo dar prieš tai, kol lyga atkeliavo į ES teritoriją. Ir todėl mes pra, paprašėm valstybių narių, kad jos pakoreguotų savo veterinarijos programas ir, ir po to, kai gausim pakoreguotas programas, mes ketinam rimtai padidinti um, paramos skaičius kartu bus numatytos lėšos ank, iš ankstiniam gyvūnų skerdimui tuose smulkiuose namų ūkiuose tad numatyta 30 procentų visos tos paramos skirtos iš ankstiniam skertim, skerdimui. Tad tai jau numatoma atsižvelgiant į Lenkijos ir Lietuvos pateiktas pakoreguotas programas ir aš įsivaizduoju, kad į tą šių metų programą bus įtrauktos ir kitos dvi Baltijos valstybės. Toliau, Rusijos klausimas. Taip, lyga atkeliavo iš Rusijos O dabar Rusija, toji pati Rusija, uždraudžia visą ES keulienos eksportą. Tai yra neįtikėtina. Ir todėl praeis e, dviem mėnesiam po to Rusijos e, surprizo mes kreipiamės į PPO arbitražą. Ir tai pirmas atvejis po, po 15 metų, kada mes tiesiog ėmėmės tiesioginio uh, tiesioginių veiksmų trečiosios šalies atžvilgių. Tad visa tai rodo, kad komisija veikia atsakingai. Visa ta informacija prieinama. Dabar Europos komisijos e, metinis biudžetas e, yra numatytos lėšos ir mūsų mūsų reikmėms ir mes, kaip jau sakiau, laukiam paskutinės informacijos iš tų keturių labiausia nukentėjusių valstybių, kad tikrai galėtume numatyti biudžeto lėšų šioms valstybėm. Ar mes turime įgaliojimų priimti daugiau priemonių? Taip, veterinarijos rytyje turim galimybę padedami valstybėms narėms priimti priemonių, uh, E, skirtų tam, kad lyga tiesiog nepaveiktų kitų ES e, vietų. Prisiminkim snukio ir nagų lygą prieš keliarius metus. E, vėlgi kita šito kiau, kiau, afrikinio keulių maro atvejus Belgijoje ir susijusiose valstybėse. Dėl vakcinos. Uh, Taip, 20 metų jau vyksta tyrimai ir ne vienam nepavyko rasti tos stebuklingosios vakcinos. Aš žinau, kad komisijos generalinis, mo, e, tiksliau, mokslinių tyrimų jungtinis centras skiria nemažai dėmesio tam klausimui bet rezultatų kol kas gerų nėra. Aš pats asmeniškai nemanau, kad būtų galima rasti tokią stebuklingą vakciną. Ar kitas klausimas, ar, būtų, ar turėtume pinigų, jeigu būtų didelis tas protrukis? Aš manau, kad tokio didžiulio, milžiniško protrukio neturėtų būti. O dabar tam, kad būtų galima paskersti e, tris, keturias keulės mažuose ūkeliuose, tam pinigų turim. Deja, Lietuvoje teko išskersti keulės didžiuliam ūkių, e, didžiuliai ūkių fermoj, apgailėtina, tai, bet ar turim pinigų? Turim, taip. Ir vėlgi paminėsiu 2001 metų tą snukio ir lygų, e, lygos atvejį. E, per vienerius metus komisija išmokėjo arti milijardo eurų. Ir per trejus metus pavyko vis dėlto išmokėti numatytas sumas be didesnių problemų. Dar buvo klausimas barjero pastatymas tarp Baltarusijos ir Lietuvos. Taip, iš Lietuvos gavom tokį pasiūlymą, tačiau e, mes niekada nepritarėm tokiai minčiai, nes šernai peršoks ar ras landų toj tvoroj, e, jie pakankamai gudrus, praeitis, praeities patirtis rodo, kad tokios barjerai, sienos ar kažkas tikrai nepasiteisina. Ar mes esam pasiruošę paskersti milijonus keulių? Kaip jau sakiau, yra nenumatytų atvejų planai parengti, valstybės narės juos įgyvendina ir mūsų e, inspektoriai e, vietoje tikrina, ar valstybės narės galės įgyvendinti tokius skubos nenumatytų atvejų planus inspektoriai pranešė, kad valstybės narės pasiruošusios ir kad jų planuose numatytas scenarius išskersti daugybę keulių, didžiulius keulių skaičius. Vėlgi palyginsiu su 2001 metų snukio nagų lyga, jungtiniai karalystiai mes pas, pas, buvo paskersta 9 milijonai avių per labai, labai e, ir Belgijoje 98-99 metais kilus kitam e, atveju 10 tūkstančių buvo paskel, paskers, paskersta gyvūnų. Tad e, iš tikrųjų Niderlandų, Danijos veterinarijos tarnybos turi e, mobilių tam tikrų pajėgumų, e, kuriuos galima pasitelkti ir tikrai išskersti gyvūnus per labai trumpą laiką, didelius kiekius. Tiek, ponė pirmininkė, atrodo, būsiu atsakęs į daugumą klausimų, jei ne, tai tada aš dar galiu atsakyti tuos, kuriuos neatsakiau. Ačiū. Pone Van Gudhemai, Ačiū už atsakymus, už tai, kad patikslinot. E, iš tikrųjų vyko tokios atviros diskusijos. Na, nu, dabar siūlau pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra koordinatorių e, parengtų rekomendacijų tvirtinimas. Jums yra tikriausiai žinoma, kad vakar vyko koordinatorių posėdis ir šio posėdžio protokolas buvo jums išplatintas. Dėkuojame, kad jisai buvo išplatintas gal vėlai, bet kitaip nepavyko mums. Taigi aš norėčiau sužinoti, ar jūs e, patvirtinsite koordinatorių posėdžio išvadas ir galbūt turėsi kažkokių pastabų, ponė Luozo. Taip, ačiū, ponė Pinkė, aš norėčiau sureaguoti į veiksmą, kuris. Uh, E, yra kiek nesažiningas, taip pasakyčiau. Ir aš kalbu apie tai, kad pranešimas dėl zootechnikos buvo paski, e, paskirtas EPP e frakcijai. Iš tos frakcijos buvo, tas pranešimas jiems kainavo tik tai vieną tašką, o mūsų sakyti, kad jisai kainuos tris, tris taškus. Iš mūsų bent jau tiek reikalavo. Gal galėtumėt paaiškinti, kodėl taip yra? Taip aš e, suprantu, ponė Luozo, jūsų pastabą. Koordinatoriai priėmė e, sprendimą ir nusprendė e, tarpusavį, kam skirti tą pranešimą. Jeigu jūs prieštaraujate, jeigu jūs užginčysite koordinatorių vakar priimtą sprendimą, Nes jūs apie tai iš esmės kalbėjote, ar ne? Kalbėtos kalba ne į mikrofoną. Gerai, mes sureaguosime jūsų pastabą. Mes ją perduosime ją koordinatoriams. Bet e, be šios pastabos jūs neturite jokių pastabų kitoms rekomendacijoms. Ar, turi, ar bus kitų pastabų? Taigi tuomet galime laikyti, kad šis dokumentas yra patvirtintas. Ta, Dėkoju ponui Mersiel už tai, kad jisai padėjo man pirmininkauti ir dėkojom taip pat vertėjams, kurie dirbo šiame Žemės ūkio komiteto posėdėje. Ir kitas mūsų posėdis uh, vyks. Pirmininkė sako 7, lapkričio 7 dieną nuo 9 iki 12.30, po to nuo 15 iki 18.30, tada 6 lapkričio nuo 9 iki 12.30. Dėkuoju.